bet tuo pat metu užtikrina gautų duomenų saugą. Masinis e, stebėjimas piliečių nustebino visus. Ir galima sakyti, kad na, tokia stebėsena gali būti kaip ir numatomas dalykas, nes, e, pavyzdžiui, žinome, kad gali būti ir toks suinteresuotumas stebėti ir mūsų e, duomenis. Tiesiog tai, kas mus nustebino, kaip visa tai buvo daroma. E, reikia sakyti, kad mes Europole laikomės labai griežtų taisyklių ir vadovavomės e, dideliu kiekiu teisės aktų. Ir nuo e, pat e, Europolo darbo pradžios mes patvirtinome priemonės siekdami užtikrinti duomenų saugą keliais lygmenimis. Saugumas Europole E, yra prižiūrimas Europolo saugumo komiteto, kurį sudaro e, saugumo ekspertai iš e, valstybių narių kompetitingų institucijų. Ir su tuo saugumo komitetu taip pat konsultuojamasi bet kokiais su saugumu susijusiais klausimais. Būtent šis E, saugumo e, komitetas rengia e, rekomendacijas Europolo valdybai. Kalbant apie darbuotojus samdymą, taikomos taip pat labai griežtos taisyklės. Samdant asmenys Europole, mes visų pirma atliekame jų patikrinimą Vis dėlto tam tikrų problemų neišvengta, ką galima pasakyti ne tik apie Europolą, bet ir apie kitas e, e tarnybas. Nes mes esame priklausomi nuo išorės IKT paslaugų ir išorės duomenų srautų. E, mes Europole e, vadovaujamės ir naudojame atskirą tinklą. Visi konsultantai, kurie dirba Europole, IKT E, skyriuje turi būti patikrinti prieš pradedant darbus, o jų darbas yra prižiūrimas Europolo darbuotojų. Jie neturi prieigos prie e, pagrindinių sistemų taip pat negali kaip nors įtakoti e, duomenų apdoromio procesų. Europolas nesinaudoja internetinių debesų paslaugomis, taip pat ir kokiai išorės E, serveriais. Kalbant apie išorės duomenų srautus, Europos, Europolas e, yra sukūręs e, didelės saugos tinklą, kuriuo yra siunčiami ir gaunami duomenys iš valstybių narių ir iš partnerių įsikūrusių už ES Visa informacija yra užkoduota, taip pat ir ugnegėsės, e, kurios įdėktos tinkle yra kontroliuojamos Europolo, o trečiosiuose šalyse e, prieš suteikiant toms trečiosiams šalims prieigą prie mūsų tinklo, visų yra e, patikrinami saugikliai taikomi duomenų apsaugai ir jų saugai. Reikia pasakyti, kad e, Europolas e, glaudžiai bendradarbiauja su įvairiomis agentūromis ir nacionalinėmis teisėsaugos institucijomis. Be to e, mes dalyvaujame ES lyza valdyboje bei patariamoje valdyboje kaip stebėtojas. Reikia pasakyti, kad Na, Europolas mm, siekia daug dėmesio skirti saugumui ir mes, samdydami asmenis, e, stengiamės ieškoti e, žmonių iš mm, teisės saugos institucijų, kurie e, jau yra pripratę dirbti su tokiu, tokioje aplinkoje, kur reikia labai griežtos domenų apsaugos. Na, mes suprantame, kad mūsų agentūros darbas yra specifiškas, tačiau ir mes susidurime su tam tikromis problemomis, kurias stengiamės e, spręsti, pavyzdžiui, per įmonės e, kultūros formavimą, e, per mūsų darbuotojų akreditavimą E, stengiamės e, kuo mažiau naudotis e, išorės IKT paslaugomis, nesinaudojame, tarkim, internetiniais debesimis, kuriuose būtų galima samdy, saugoti duomenis. Taip pat ribojame bevėlio interneto naudojimą tarp darbuotojų ir lankytojų. Europolas kol kas nėra įtrauktas į tyrimus, kurie būtų e, skirti tirti ES institucijų, nacionalinių teisės saugos institucijų ar kritinės infrastruktūros e, stebėseną. Vis dėlto laikomės nuomonės, kad masinės stebėsenos klausimas yra labai svarbus visiems. Todėl mes turime pasikeisti tarpusavyje informaciją, siekiant e, išvengti tokių nepageidautinų veiksmų bei neteisėtų duomenų gavimo. Pirmininkė, tiek būtų iš mano pusės. E, lauksiu galimų klausimų. Dėkoju, kad ne tik laikėtės laiko, bet ir mm, sugebėjome šiek tiek sutaupyti. Dabar perdokime žodį mūsų antrajam kalbėtoriui, profesoriui Udo Helmbrecht. Jis yra Enisa generalinis direktorius. Dėkui, ponė pirmininkė. Irgi pabandysiu tie viršyti dešimties minučių. ENISA agentūros vienas iš pagrindinių tikslų žiūrėti, sekti, kokios naujos technologijos pasirodo, kokie informacinių technologijų saugumui grėsmės E, kokios grėsmės iškyla informacinių technologijų saugumui ir bandyti tam pasiruošti. Mūsų darbas neapima kibernetinio špionažo. Savo pristatymę norėčiau pagrindinį dėmesį skirti privatumui, duomenų privatumo aspektui. Informacinių technologijų vienas iš pagrindinių aspektų yra konfidencialumas ir integralumas. Tai reiškia, kad duomenys neturėtų būti prarasti, pamesti, kompromituoti, neturėtų niekur dinkti. Ir norėčiau pateikti atitinkamai keletą pastebėjimų ir rekomendacijų. Kalbame apie asmens duomenų apsaugą, čia yra įvairūs interesai Europos Sąjungoje duomenų apsaugos nuostatos suvokiamo šiek tiek kitaip negu JAV. Mes turime suprasti, kad mūsų šio laikiniuose verslo modeliuose atsiranda nauja valiuta, tai yra asmens duomenis. Ir čia, jei tą turėsime omeny, tai noriu pasakyti, kad įstatymai uh, gali sužlugdyti tas įmonės, kurios veikia internetinėje erdvėje ir teigia kompiuterinės debesijos paslaugas. Esame atlikę studijų. Studijoje, tuose savo studijose nagrinėjome situaciją Vokietijoje, kur galioja nemažos išimtis iš duomenų apsaugos nuostatų. Mes, pavyzdžiui, tyrinėjome internetinę platformą, kuri pardavinėjo bilietus už 56 eurų ir klausėme, ar vartotojai yra pasirengę atskleisti savo telefono numerį. Už tai jam darėme 50 centų nuoro, nuolaidą. Išaiškėjo, kad 87 procentai vartotojų už tuos 50 centų atskleidė savo telefono numerį, nors norint nusipirkti bilietą telefono numerio atskleisti nereikia. Lisabonos sutartis yra, yra domenų apsaugos direktyva, reglamentas, yra kiti teisės aktai, kurie nustato domenų apsaugos taisyklės. Bet turim neužmiršti, kad į šitą dalyką galime žiūrėti iš privataus asmens ir iš institucijos, kuri naudojasi duomenimis perspektyvų. Taip pat verslui asmens duomenis tampa vis svarbesni pasižiūrėję į duomenis, į duomenų privatumą, pamatytume, koks yra duomenų gyvenimo ciklas. Duomenys yra surenkami, iš jų gaunama informacija, duomenys yra naudojami, kartu su kitais duomenimis jie yra saugomi ir galiausia gali būti ištrinti priklausomai nuo to, ar jų reikia ar ne. Kalbant apie domenų apsaugą, šios grandinės įvairiose grandise dalyvauja įvairūs veikėjai. Ir aišku, kad ir įvairiose etapuose skiriasi tiek technologinis, tiek verslo modelis. Dabar, jei pakalbėtume apie duomenis internete, tai pamatysime, kad labai svarbu pagalvoti apie tai, kaip jūs norite apsaugoti savo duomenis. Kartais tie duomenys tiesiog pateikiami į internetą ir jame paplinta, jei pažiūrėsite Google Plus, šią sistemą nelabai daug kas naudojamsi, tai ten nėra daug duomenų. Žinome, kad visi JAF verslo modeliai ir verslo įmonės galiausiai naudojasi europiniais duomenimis. Tuo būdu Europos duomenys labai dažnai atsiduria JAF. Ir taip pat atsitinka taip, kad virš 30 tūkstančių duomenų buvo pavokta E, pavyzdžiui, Sony prarado labai daug savo duomenų. Taip pat yra ir kitos įmonės, kurios saugo duomenys ir juos praranda dėl įvairių priežasčių. Pasižiūrėkime jungtinės karalystės e, komisaro tarnybos duomenys. Matote, kiek yra duomenų praradimo atvejų. Labai daug tokių atvejų yra sveikatos sistemoje, bet galbūt tų atvejų yra daug dėl to, kad ši sistema laikosi labai griežtų standartų, kai kalbame apie duomenų nutekėjimą ar duomenų praradimą, o kitose um, gyvenimo srityse tie reikalavimai nėra tokie griežti. Čia matote, kaip dirbo 29 straipsnio darbo grupė. Jinai savo darbą pradėjo 12 metais, 13 metais buvo įkurta 29 straipsnio techninė, buvo įkurtas techninis pogrupis, kuris skiria pagrindinį dėmesį tam, kaip duomenys yra naudojami. Ši, šis, ši darbo grupė, šis pogrupis parengė darbinį dokumentą, kuris netrukus bus paskelbtas. Kriptografija ir teisė būti užmirštam, šie dalykai irgi yra dažnai nagrinėjami. Kai kalbame apie domenų apsaugą, tai turime turėti galvoje, kad yra labai daug technologijų, kurios šioje srityje yra naudojamos, bet ne visuomet, galbūt kurios gali būti naudojamos, bet ne visuomet yra naudojamos. Yra šifravimo įvairios technologijos, tokios net kurių kurias naudojant užšifravus duomenis nebegalima jų e, niekaip iššifruoti. Kyla aišku klausimas, kaip ilgai mes norime turėti tuos duomenis užšifruotus. Galbūt, pavyzdžiui, sutarties trukmė su viena tokia duomenų šifravimo įmonė gali būti tik tai pusę metų, bet galbūt kai kurių duomenų nereikia taip ilgai apsaugoti, galbūt jie turėtų būti saugomi tik tai kelias dienas. Situacija gali būti labai skirtinga, kartais reikia duomenis saugoti, kad jie būtų neprieinami tik dvi ar tris dienas, kartais reikia, kad jie būtų saugomi vos neamžinai. Tada, aišku, naudojamos yra atitinkamos technologijos elektroninio parašo e, technologija jau yra naudojama maždaug 10 metų, bet e, ne visi sugeba pasinaudoti esamomis technologijomis, kai kurie naudojasi pačiomis primityviausiomis technologijomis. Atrodo, kad neužšifruoti duomenys yra siunčiami, o lyg ranka rašytas atvirlaiškis, prieinamas visiems. Taigi mes esame paskelbę rekomendacijas, ką reiktų šioje srityje daryti. Yra labai nemažai tokios informacijos ir nacionalinėmis e, valstybių narių kalbomis, bet mes savo ruoštų irgi bent jau angliškai stengiamės skelbti tokią informaciją Europos Sąjungos lygių. Taigi technologijos yra, reikia tik mokėti jomis pasinaudoti. Ką galėčiau pasakyti užbaigdamas? Reikia glaudesnio bendradarbiavimo su duomenų apsaugos tarnybomis, institucijomis. Kaip jau minėjau, tam yra ir 29 straipsnio darbo grupė. Mes galime pateikti ekspertų nuomonę, galime teikti kriptografinės priemonės. Taip pat neužmirškime, kad direktyva siejasi ir su atitinkama politinė iniciatyva Graikijai pirmininkaujant Europos Sąjungoje bus organizuotas tai vadinamas Privacy Forum, kur kviečiame visus ir dalyvauti. Dėkui. E, išgirdome Enisa, vykdomojo direktoriaus pranešimą, o dabar suteiksime žodį Florianui Valteriui, kuris yra informacinių technologijų saugumo klausimų nepriklausomas konsultantas. Prašom. For having me here. Sveiki visi, ačiū, kad pakvietėte mane pasisakyti. Aš esu e, Florianas Volteris, e, gimiau Vokietijoje ir pastarosius 12 metų dirbu kaip e, saugumo sistemų konsultantas, taip pat testuotojas. Ir mano darbas iš esmės yra įsilaužti į sistemas. Ir man pavyko įsilaužti įvairias sistemas nuo elektroninių pasų sistemų iki, pavyzdžiui, kraujo tyrimų sistemų ligoninėse, taip pat net į automobilius. Ir e, iš ties reikia, kad e, tiesiog e, viena ar kita sistema turėtų IP adresą, taip pat operacinę sistemą ir ją yra įmanoma įsilaužti. Neturiu jokios prezentacijos, tačiau turiu nemažai patarimų. Su, ir remiuosi savo 12 metų darbo patirtimi. Pirmas dalykas, kurį reikia suprasti, kad e, nėra tokio dalyko kaip šimtaprocentinis saugumas. To neįmanoma užtikrinti ir kalbant apie saugumą, e, jis visada balansuoja ant tam tikros bedugnės krašto, tad tikrai reikia rasti teisingą pusiausvyrą ir saugumas nėra e, susijęs su tuo, ar kažkas yra saugu ar ne, tai yra susijęs su pusiausviros e, atradimu ir reikia rasti pusiausvyrą tarp panaudojamumo ir tarp saugumo, tarp kaštų ir saugumo ir taip toliau. Tad šimtaprocentinio saugumo nėra, toks dalykas neegzistuoja, tiesiog galite bandyti iškelti kartelę kiek įmanoma aukščiau, kiek tai yra reikalinga, e, kad e, e, jūs atbaidytumėte potencialius įsilaužėlius nuo įsilaužimo į jūsų tinklus, todėl kad tai jiems per daug kainuotų ir per daug rūpešių sukeltų. Tad toks būtų pirmasis patarimas. Dar viena problema, mano nuomonė, yra tokia. Europos parlamentas e, yra taip pat kalbėjęs apie e, organizacijų, agentūrų, kitų įstaigų pažeidžiamumą ir negebėjimą apsaugoti savo sistemų bei sieki nuslėpti tas problemas. Tačiau kol tos organizacijos, agentūros ir panašiai turi galimybę slėpti tą informaciją, e, informaciją apie saugumo problemas kylančias jų kompiuterinėse sistemose, e, tol nebus jokių galimybių e, pagerinti situacijos, nes apie tas spragas žino tie asmenys, kurie neturėtų ir jie žino ir daugiau sistemos silpnųjų vietų, apie kurias jūs patys net neįsivaizduojate, tad tai yra labai svarbi problema. Aš jau esu Libė komitete kalbėjęs šiais klausimais, tačiau dėja, tada manęs niekas nesiklausė, o dabar turime pasiekmes tokias, kokios jos yra. Tad dar vienas svarbus dalykas, į kurį reikėtų atsižvelgti, yra biudžetas. NSA turi 56,1 milijardų e, Junktinių Amerikos valstijų dolerių biudžetą per metus. O kiek jūs skiriate lėšų informacinių technologijų saugumui ar toletiniam popieriui. Turbūt pastarajam lėšų yra skiriama daugiau. Tad e, tikrai negalima tikėtis, kad į jūsų sistemas nebus įsilaužiama E, jeigu e, kažkokiems būtiniams dalykams yra išleidžiama daugiau lėšų negu informacinių technologijų saugumui. Na, o tokie jūsų priešininkai, jeigu galima taip išreikšti, tokie kaip NSA, Junktinėse Amerikos valstijose turi daug didesnį biudžetą, kuris yra skiriamas informacinėms technologijoms. Tačiau čia reikia kalbėti ne tik apie finansinį aspektą, tačiau taip pat ir apie jūsų darbuotojų, jūsų personalo išmanimą, ar jie tikrai yra pakankamai kvalifikuoti, aš čia kalbu apie tas asmenės, kurie dirba informacinių technologijų skyriuje, ar jie tikrai pakankamai gerai supranta tas sistemas, e, e, kuriomis rūpinasi. Ar jūs bent jau tai žinote, turbūt ne. Ir greičiausiai tie žmonės, kurie dirba su sistemomis, turi labai ribotas žinias apie informacinės technologijas, nes dažniausiai jie naudoja tiesiog e, standartinę e, programinė įranga, kurią sukūrė Junktinio Amerikų, Amerik, Amerikos valstybių įmonės. Ir gali būti, kad čia yra tam tikrų sąryšių taip pat ir su NSA. Tad kaip jūs užtikrinsite savo sistemos saugumą, jeigu naudojate tokias operacinės sistemas, tokią programinę įrangą ir taip toliau? Ar apie tai kada nors svarstėte? Jeigu ne, tikrai turėtumėte. Na ir kalbant apie įsilaužėlius, jie turi tam tikrą strateginį pranašumą, palyginus e, su e, tais asmenėmis, kurie siekia apsaugoti kompiuterinės sistemas. Nes jeigu esate įsilaužėlis, jums reikia rasti vieną vienintelę spragą, o jeigu jūs saugote tas sistemas, jums reikia nustatyti visus įmanomus sistemos trūkumus. Tai reiškia, kad jums reikia ne tik puikiai išsilavinusių darbuotojų, pakankamai išteklių bei gerai funkcionuojančių sistemų, kad apsaugotumėte, apsaugotumėte savo infrastruktūrą. Jums taip pat reikia ir galimybės E, bei sugebėjimu suvokti, e, suvokti, kad į jūsų sistemas buvo įsilaužta. E, tad jeigu kalbame apie organizacijas, kurios vykdo savo veiklą internete. Vienos iš jų žino, kad į jų sistemas buvo įsilaužta, kitos ne. Na ir kalbant apie ES institucijas, jos greičiausiai yra tarptų, kurios paprastai nežino, kad į jų sistemas buvo įsilaužta. Jums reikia greito reagavimo į iškilusias problemas, į incidentus. Jums reikia sugebėti atpažinti įsilaužimus tada, kai jie įvyksta, o ne praėjus pusmečiui. Turite prisiminti, kad geriausi hakeriai, geriausiai įsilaužėliai yra tie, apie kuriuos jūs net nesužinote. Ir visi tie įsilaužėliai į kompiuterinės sistemas, ypač tie, kuriuos finansuoja vyriausybės, yra geri hakeriai, jie puikiai išmano jūsų sistemas ir tikrai e, supranta jas daug geriau negu jūsų pačių darbuotojai. Tad jeigu įsilaužėlis e, pasirenka jūsų sistemą ir nusprendžia ją atakuoti, ją įsilaužti, jis turi tam tikrą privalumą, nes, kaip jau minėjau, turi rasti tik vieną vienintelę spragą, kad galėtų patekti į tą sistemą. Tačiau jeigu e, įsilaužėlis jau yra jūsų sistemoje, jau jam pavyko ją įsilaužti, tas strateginis praneš, e, pranašumas jau yra jūsų pusėje, nes tai yra jūsų sistema, jūs kontroliuojate visą srautą, e, visą mm, techninę įrangą, tad tai yra puikiai galimybė pagauti įsilaužėlį, tačiau pirmiausia reikia suvokti, kad į sistemą buvo įsilaužta. Ir būtent todėl jums reikia uh, tinkamo reagavimo į, į tokius įvykius ir reikia pakankamų gebėjimų suvokti, kad uh, E, įvyko toks įsilaužimas. Na ir turbūt dabar galvojate apie tam tikras įsilaužimų prevencijos sistemas, apie antivirusinės programas. Jūs galite įsigyti e, tokias, tokią programinę įrangą tiesiog parduotuvėje, dažniausiai ji bus e, sukurta Junktinėse Amerikos valstijose ir taip pat e, noriu pasakyti, kad e, pelno marža yra itin didžiulė, kalbant apie tokius gaminius, tai tikrai neverta švaistyti savo lėšų. E, tokiai programiniai įrangai, saugumo, kabutėse programiniai įrangai, tikrai nieko jūsų neapsaugos. Ir kalbant apie šias sistemas, jos naudoja e, duomenis, naudoja tam tikrus e, vektorius ir dėja pačios sistemos jos netampa saugesnės. Tačiau labai svarbu, kad būtų pakankamai darbuotojų, kurie rūpintųsi sistemų priežiūrą, kurie turėtų pakankamą išsilavinimą ir kurie žinotų tas sistemas kaip savo penkis pirštus. Nes reikia e, turėti pakankamą išmanimą, jog nustatytum, kad buvo įsilaužta į sistemą, e, reikia sugebėti pastebėti svarbius ženklus Tad tai reiškia, jog neužtenka vieno administratoriaus, kuris rūpintųsi tūkstančiais sistemų. Jeigu tai yra labai svarbi sistema, jums reikia vieno atskiro asmens dirbančio vien tik su ta konkrečia sistema. Tad norėčiau pereiti prie išvadų. E, e, kalbant apie saugumą, tas kompleksiškumo aspektas yra e, labai svarbus. Ir niekada to nepamirškite, kai bendraujate su savo informacinių technologijų skyriumi jums reikia taip pat geresnių išteklių ir gausesnių išteklių reikia e, geriau išsilavinusių darbuotojų, kurie puikiai išmanytų naudojamas sistemas. Tad tokie būtų patarimai iš mano pusės, siekiant užtikrinti informacinių technologijų saugumą ES institucijose. Ačiū, ponė Valteri. E, Taip pat norėčiau pasakyti štai ką. Buvo minėta, kad e, iš ties e, mums labai naudingi yra visi mūsų šiandien atvykusių svečių e, pristatymai, jų pateikiama informacija. Tačiau taip pat norėčiau užtikrinti visus, kad e, net jeigu jūs manote, kad jūsų nebuvo klausomasi per jūsų ankstesnį vizitą, tikrai taip, tai netiesa, nes kai kurie iš mūsų tikrai klausosi, įsiklauso į tai, kas buvo pasakyta ir mes apsvarstame tai, tai ką išgirdome, taip pat susidarome ir savo nuomonę, tad mums tikrai yra naudingi jūsų pasisakymai ir Libė komitetas visada džiaugiasi atvykusiais svečiais bei jų patirtimi. Dabar po mūsų svečių e, pasisakymų. E, norėčiau suteikti galimybę užduoti klausimus, tad naudokime tą pačią praktiką kaip ir visada, siekiant efektyviai koordinuoti darbą. Surinksime du klausimų raundus. Visų pirma, suteiksime žodį pranešėjams, tada e, šešėliniams pranešėjams, tada e, bus atsakyta į klausimus ir dar turėsime šiek tiek laiko kad šio susitikimo dalyviai e, galėtų užduoti svarbius klausimus. Dabar žodis Klaudui Moralesui. Yeah, um... Ačiū. Tikrai buvo labai įdomus pasisakymai. E, aš iš karto susimaščiau apie ką tik įsigytą antivirusinę įrangą, bet uh, Perinant prie rimtų dalykų, norėčiau visų pirma sureaguoti tai, ką pasakė kolega iš Europolo. Daugumai, e, dauguma čia esančių žino, koks yra Europolo vaidmuo, koks yra Europos kibernetinių nusikaltimų centro vaidmuo. Ir jūs savo pasisakymo metu sakėte, kad na, E, jūs nedalyvaujate tyrimę dėl masinio stebėjimo, bet Europos kibernetinių nusikaltimų centras tenksis e, kuo geriau apsaugoti nuo e, įsilaužimo ateityje. Europolas kaip agentūra yra atskaitinga institucija Europos parlamentui. Ir e, mums keila daug klausimų, pavyzdžiui, dėl Belgakomo Ir Belgakomo na, vadovai pasakė, kad mūsų abejonės yra nepagrystos. E, taip pat mums kilo abejonių ir dėl kitų telekomunikacijų bendrovų. Ir aš norėčiau sužinoti, kodėl jų atžvilgių nevykdom jokie tyrimai, jeigu norite apsisaugoti nuo išpolio ateityje. Klausimas skirtas Europolo atstovui ir man atrodo, kad tokį klausimą norėtų užduoti visi mano kolegos. Be to, uh, norėčiau užduoti klausimą Enisos vykdomajam direktoriui ir taip pat ponui Valteriui e, skirsiu klausimą. Europos parlamento informacinė technologijų sistema. E, Enisos atstovas e, kalbėjo apie E, sistemos saugumą, e, duomenų kodavimą, bet gal jūs galite padaugiau pasakyti, e, na, ką galėtumėt rekomenduoti Europos parlamentų, kaip būtų galima pagerinti esamą informacinių technologijų sistemą. O ponui Valteriui norėčiau pasakyti štai ką. Jūs kalbėjote apie tą komercinę programinę įrangą kad mes dažnai ją įsigijame, uh, nors nežinome, kad tai e, yra nepakankamai saugi programa. Taigi, jeigu mes nesirenkame tų komersinių sprendimų, kokį sprendimą mes turėtumėm rinktis? Ačiū, išklausėte pirmosius klausimus, tad suteiksiu žodį dabar ponui Burger, Burgers Deikui, po to ponui Helmbrechtui ir po to ponui Walter. Ačiū. Ačiū ponui Morės už užduotus klausimus. Europos kibernetinių nusikaltimų centras buvo sukurtas ir Europole. O Europolui yra įgaliojimai labai griežti. Iš esmės, mes turime paremti valstybės narės, kai jos tyria rimtus e, nusikaltimus organizuotus nusikaltimus ir terorizmą. Taigi, visų pirma, mes rūpinamės tyrimais. Mes norime, kad e, kalti asmenys būtų patraukti į, į teismą. E, aišku, mes negalime na, užtikrinti, kad e, teisingumas bus įvykdytas šimtų procentų. Mūsų dėmesio centre tai yra organizuoto nusikalstamumo atstovai. Ir galiu sakyti, kad netgi šioje srityje darbo yra. Europolas taip pat turi ribotą biudžetą. Taigi, jeigu jūs pažiūrėsite, kokį, kokia e, darbo našta mums e, tenka, matysite, kad Europolas dirba daug Ypač atsižvelgianti tai, kad valstybės narės tikrai um, na, perkelia didel, didelę darbų dalį mums, Europolui. Anksčiau, pavyzdžiui, mes rūpinomės tik tai na, tyrimų koordinavimu tarp valstybių narių, bet e, tokių na, atvejų skaičius tik tai yra dešimtis, o dėl kibernetinių nusikaltimų į Europolą kreipiamasi daug dažniau. O mūsų, kaip ir sakiau, ir biudžetas, ir ištekliai, darbuotojų ištekliai yra riboti. Ir ne visada valstybės narės, kurios kreipiasi mus, sako, kad e, kibernetiniai nusikaltimai yra prioritetiniai. Ačiū. Ačiū. Gaila, kad e, antrąjį klausimą jūs adresavote ponui Valteriui, nes aš norėčiau atsakyti abu šios klausimus. Visų pirma, turiu pasakyti, kad Enisa visiškai nesirūpina Europos institucijų informacinėmis techn... sistemomis. Tikrai aš negaliu atsakyti į užduotą klausimą, bet e, aš norėčiau pakalbėti apie atvirojo e, open source e, programinė įranga. Kai mes kalbame apie informacinių technologijų saugą, turiu pasakyti, kad e, na, tai yra verslas. Verslas tų, kurie, pavyzdžiui, kuria e, antivirusinę programinę įrangą, ugnesinės ir taip toliau. Tuo tarpu informacinės sistemos yra institucijos klausimas. Kitaip tariant, jeigu įmonė e, nori, pavyzdžiui, apsaugoti savo informacinę sistemą, kyla klausimas, kiek jinai nori investuoti į tą apsaugą. Enisoje, e, pavyzdžiui, mm, mes laikomės nuomonės, kad e, informacinės sistemos apsauga yra m, mm, jos savininko reikalas. Pavyzdžiui, e, esu ne vienerius metus e, dirbęs Vokietijoje ir mano ankstesnėje darbovietėje e, naudojau na, Microsoft sistemą. Toks mūsų pasirinkimas buvo toks, kad uh, buvo toks, kadangi mes tikėjomės, kad pasirinkę tokią teikėjo programinį įrangą kils mažiausiai problemų dėl saugos. Taigi, kaip ir sakiau, mūsų darbovietėje buvo naudojamasi e, Microsoft e, programa, tačiau taip pat buvo naudojamos ir to open source programos. Suderinamumas tarp jų buvo e, labai sudėtingas. Ir dar kartą kartoju, kad dažnai informacinių sistemų sauga e, dažnai priklauso nuo to, kiek e, jos savininkas ketina į visą tai investuoti. Ponas Valteris, aš galiu kalbėti, kad na, kalbame apie ne vienkartinę investiciją kuri užtikrintų saugą vienam laikui, vieną kartą ir visam laikui. E, informacinių technologijų sauga kainuoja pinigus. Bet jūs esate Europos parlamentas ir galite daryti kaip siekti pokyčių. Kodėl na, ta apsauga turėtų būti vertinama kaip mm, našta? programinę įrangą gaminančios įmonės nori iš to pasipelnyti, nori um, išmokėti didžiulius dividendus savo akcininkams. Ir todėl neinvestuoja į savo informacinių technologijų saugą, nes tai kainuoja. Ir jeigu jie išmoka dividendus akcininkams, e, jie mm, mažiau investuoja į informacinių technologijų saugą. Kitaip tariant, tas produktas, kurį jos parduoda, nėra, e, sau, nėra saugus, nėra apsaugotos. Ir yra paprasčiausių ekonominių priežasčių e, tam pagrysti. Kitaip tariant, įmonė gali, nori užsidirbti, o e, produkto saugos užtikrinimas kainuoja. Bet Europos parlamentas gali na, imtis veiksmų. Juk, pavyzdžiui, jeigu kas nors parduoda jums automobilį, o automobilyje neveikia staudžiai, automobilio gamintojas už tai atsakingas, jis turi atsiimti automobilį, pataisyti stabdžius ir tai visą tai kainuoja, todėl automobilių gamintojai daro visas pastangas, kad jų automobilių gaminamų automobilių stabdžiai veiktų. Tuo tarpu, kalbant apie programinę įrangą, visada yra kaip ir ji parduodama su tokia e, sąlyga, e, E, kurią galite matyti ant, tarkim, programinės įrangos diskelio, kad pardavėjas neprisėma jokios atsakomybės e, už jos e, saugą. Taigi, kaip sakant, reikėtų keisti susidariusią situaciją. Jeigu, tarkim, programinė įranga de facto yra nesaugi, vartotojai turėtų galėti gražinti e, šią programinę įrangą e, gamintojams, kad jie ją pakeistų. Ir kol bus priešinga situacija, tikrai e, informacinių technologijų saugumo neužtikrinsime. Antrasis šešėlinių pranešėjų klausimų raundas Sofie Intvelt. Dėkui pirmininkė, dėkui trim kalbėtojam už pristatymus. Europolo pristatymas, ko gero Europolas teisus, kalbėdamas apie saugumo kultūrą, domenų apsaugą, tai Europolo veikla. Ir aš pagalvojau, kad taip viskas yra teisinga, bet į žmogiškai faktorių čia reikia neužmiršti atsižvelgti, nes visokių dalykų būna. Mano kaimynas kalbėtojas privertė mane sunerimti. Aš supratau, kad saugumo niekuomet nėra pakankamai. Aišku, biudžeto klausimai, kvalifikacijos klausimai yra svarbus dalykai šiame komitete, jie buvo svarstomi, bet yra ir viešoji nuomonė. Pažiūrėkime ES institucijas. Aš visuomet galiu sakyti, kad iš tiesų ES turi turėti didesnį biudžetą, bet jei aš su tokiu šūkiu eisiu į savo rinkiminę kampaniją, tai manęs paprasčiausia neišrinks, kad mes norime daugiau lėšų. Reikia labai rimtai pagristi dabartinė septyniarių metų finansinio programavimo sistema yra kvaila. Jūs lyginote apsaugą, kompiuterinių sistemų apsaugą su mašina ir su jos stabdžiais. Bet stabdžiai arba veikia, arba neveikia. O jūs pasakojote, kad tos grėsmės saugumui evoliucionuoja. Kai perkame kokią nors programinę įrangą, jinai turi tam tikrą saugumo standartą, kuris po metų yra nebetoks yra pažeidžiamesnis. Taigi norėčiau paklausti, ar iš tiesų yra tie standartai šioje srityje? Vakar skaičiau laikraštyje apie Belgakomo atvejį, kad jie iš savo sistemų nori pašalinti e, tą blogąją įrangą ir jiem tas nepavyksta nori pašalinti tą įsilaužėlių padarytą žalą ir jam tas nepavyksta. Norėčiau gauti jūsų paaiškinimų, kodėl taip yra. Ir dar norėčiau paklausti, ne ko nors iš kalbėtojų konkrečiai, bet apskritai mes dabar kalbame apie Europos institucijų kompiuterinių sistemų apsaugą o prieš dvi savaitės į šį pastatą buvo įsilaužta ir įsilaužta naudojant labai paprastus metodus. Vienintelis būdas reaguojant, kaip sureagavo kompiuterių skyrius, tik pasakęs mum visiems, kad kurį laiką neveiks bevėlis interneto ryšys ir kad mes visi turime pasikeisti uh, savo slaptažodžius. Mes kalbame apie kompiuterinės apsaugos problemas, reiktų pakviesti čia nais kompiuterių skiriaus specialistus. Mes buvom juos prieš savaitę pasikvietę, bet dabar jų čia nėra, ar nereiktų vėl jos pasikviesti. Dabar, uh, pirmininkas, tikiuosi, dabar kalbėtojai atsakys į klausimus. Ponas Naudenas, kiek žinau, buvo išorės darbuotojas. Ir mes Europolė labai atskiriame savo darbuotojus, vidaus darbuotojus ir išorės darbuotojus, kurie neturi prieigos prie mūsų vidaus sistemų ir prie domenų, kurie yra tvarkomi. Aš pilnai pritarčiau, ponė Intveld, turbūt ir kolegos mano pritars informacinių sistemų saugumo konsultantas sakė, kad nėra šimtaprocentinio saugumo. Tiesiog galima tą saugumą stiprinti tiek, kiek galime, kad e, užtikrintume protingą apsaugą, protingą sistemą apsaugą, bet visą laiką turime turėti omeny, turime nuolat stebėti, ar iš tiesų ta apsauga yra. O mano organizacijoje, Europolė, yra ta kultūra, mm, saugumo užtikrinimo kultūra ir mes, kolegos, iš tiesų nuolat esame budrus šioje srityje. Lyginant šią sistemą su automobilių stabdžių sistemomis. Tai noriu pasakyti, kad automobilis praeina techninę apžiūrą ir jei stabdžiai neveikia, negalima jo vairuoti. Bet jei mano kompiuterio sistemos nėra apsaugotos, aš vis tiek galiu tuo kompiuteriu naudotis. Ir aš kaip vartotojas neturiu jokios atsakomybės kitų vartotojų atžvilgių. Tas mano kompiuteris gali būti įsilaužėlių įjungtas į tą tokį piratinį tinklą, taip vadinamą botnet, ir aš galiu to visai nežinoti. Ir būtent šią linkmę mes turime dirbti atsakomybės linkme. Ne tik gamintojo atsakomybė yra svarbu, bet ir vartotojo atsakomybė. Dėkoju. Toliau kiti klausimai jei aš įsijungiu bevėlį ryšį, tai kad į jį patekčiau, turiu suvesti internetinį adresą. Kalbėjome jau apie biudžetą ir apie informacinių technologijų specialistų kvalifikaciją. Šios technologijos, kurias dabar naudojam yra naujos. Internetas buvo sukurtas remiantis labai paprastais protokolais ir standartais, o per pastaruosius 20 ar 30 metų mes visam tam pritaikėme saugumą, saugumo elementus, bet ne visi naudojasi tais pačiais e, stipriausiais, pačiais rimčiausiais saugumo elementais kodavimu, šifravimu. Ir galbūt tas dėl to, galbūt dėl to ir parlamente buvo įsilaužta į parlamento sistemą. Reikia keisti slaptą žodį, visa tai yra labai gerai, bet reikia iš tiesų naudotis ir pačiomis geriausiomis technologijomis. Jei vėl lyginsime su automobiliu, tai kai liūtis jūs nevažiuojate maksimalių greičių. Tas pats ir su kompiuteriniam technologijom turime mokyti, šviesti vartotojus, kad jie suprastų, kokia yra rizika jų sistemoms. Um, yeah, to... Norėčiau sureaguoti į pirmąjį pirmojo klausimo sakinį. Su atviro šaltinio programinė įranga jūs galite bent jau įvertinti tai, ką ta programinė įranga daro, nes yra tam tikras šaltinio kodas ir jeigu yra nenumatytų atvejų, programos gali tai sutvarkyti, nes jos turi kodą. O kalbant apie komercinę programinę įrangą, tai yra tar tam, tam tikra jodoji dėžė, nes jūs net neįsivaizduojate, kas vyksta e, ir ką atlieka tos sistemos. Dabar dėl kitų pateiktų klausimų ir dėl įsilaužimo į Europos parlamento tinklą prieš porą savaičių. Na, jūs ir anksčiau tai minėjote, žmogiškasis faktorius yra svarbus. Taip pat techniniai faktoriai. Ir jeigu teisingai suprantu, yra svečiams skirtas bevėlis tinklas ir kai kurie e, Europos parlamento svečiai naudoja tą bevėlį tinklą prisijungdami prie savo uh, E, pašto sistemų, tad e, tie prisijungimo duomenys greičiausiai e, buvo panaudoti neteisingai, kažkas jais pasinaudoja neteisėtai ir įsilaužė į šį tinklą. Tačiau kalbant apie viešąjį bevėlį tinklą, bet kas gali prie jo prisijungti ir pavokti duomenys, kurie perdodami tuo tinklu, gali prisijungti prie elektroninio pašto programų. Be to, kitas svarbus dalykas yra toks, jog jūsų informacinių technologijų skyrius netižvelgia į tai, kad jūsų e, lankytojų telefonai, kompiuteriai ir panašiai visų pirma naudoja tą užšifruotą e, tunelį. Na ir kalbant apie VPN, tai padaryti būtų sudėtingiau, nes nematytumėte prisijungimo vardo, nes tai būtų tame užšifruotame tunelyje ir jeigu tas užšifravimas yra tinkamai atliktas, jeigu naudotumėtės ENISA gairėmis, kalbant apie užšifravimą, e, nebūtų galima taip paprastai įsilaužti į tokį tinklą, to negalėtų padaryti tiesiog eilinis moksleivis ar panašiai. Dabar dėl Belgakomo Jau anksčiau buvau kalbėjęs apie tai, kad įsilaužėliai, įsilaužėliai dažniausiai e, išmano tą tinklą, į kurį nori įsilaužti daug geriau negu jį saugantis asmenis. Ir gali būti, kad Belgakome yra vos vienas administratorius, kuris administruoja kelius šimtus ar net kelius tūkstančių sistemų. Tuo tarpu įsilaužėliai yra komanda itin puikiai savo sritį išmanančių e, specialistų, kurie susikoncentruoja ties konkrečių tinklų, ties konkrečia sistema, puikiai ją išmano ir gali į ją gana paprastai įsilaužti. Ir neretai netgi yra jokaujama, kad taip įsilaužėliai patobulina tas sistemas, į kurias jie įsilaužia, nes suteikia galimybę tų sistemų administratoriams pamatyti probleminės vietas. Na ir įsilaužėliams gana patogus metodas yra toks, kad įsilaužus į sistemą nereikia sutrikdyti jos darbo, nes tada niekas nepastebi įsilaužimo. Bet to reikia nepamiršti ir to, kad įsilaužėliai turi geresnį biudžetą, jie e, turi daug geresnius specialistus, turi e, konkrečią užduotį, kurią nori įvykdyti. Ir Jiems nereikia susikoncentruoti ties tūkstančių sistemų. Priešingai nei sistemų administratorius, kuris turi didžiulį darbo krūvį ir jam tiesiog neįmanoma fiziškai išmanyti visų sistemų, mm, kaip jis gali techniškai išmanyti kiekvienos e, sistemos veikimą. Nes kalbant apie tą komercinę programinę įrangą, kuri yra naudojama, tai yra, kaip jau minėjau, tam tikra juodoji dėžė ir ne visada yra žinoma, kokie yra sistemos pajėgumai, kaip konkrečiai jį funkcionuoja, tad nežinia, gal yra tam tikri e, slapti prieigos taškai, e, kalbant apie naudojamą programinę įrangą, nes tą programinę įrangą pagamino įmonės, kurios yra ne Europos Sąjungoje, galbūt jos tai padarė įtakojamos tam tikrų suinteresuotų jėgų. Tad e, kalbant apie įsilaužėlius, net jeigu ir bus pašalinta vienokia ar kitokia programinė įranga, kitą dieną jie ir vėl galės lengvai prisijungti, nes jie turi visus prisijungimo slaptažodžius, prisijungimo vardus ir panašiai. Tad kalbant apie e, tas vadinamasias užpakalinės duris, apie tam tikrus slaptus prieigos taškus, reikia bandyti įsivaizduoti, e, bandyti surasti juos ir svarbu nepamiršti, kad galbūt ir sąmoningai tos spragos buvo paliktos programinėje įrangoje, tačiau be abejo to įrodyti jūs negalėsite. Ar jau viskas? Ačiū už atsakymus. Perkime prie kitų šešėlinių pranešėjų. Pone Albrechtai, eilė jums. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Greičiausiai aš būsiu e, e, vienas iš tų dalyvių, kuris šiek tiek rimčiau pažiūrės į šią problemą nei mūsų svečiai. Pradėsiu nuo Europolo. Jūs kalbėjote apie tai, kad reikia susikoncentruoti ties organizuotų nusikalstamumu, bei ties tuo, kokie yra jūsų įgaliojimai. Tačiau jeigu aš pažvelgčiau Europolo metinę ataskaitą, pamatyčiau e, kad jūs koncentruotės ties tokiais dalykais kaip žmonių teisės, terorizmas ir panašiai. Taip pat gyvūnų teisės ir terorizmas. Na, o jeigu kalbame apie elektroninius nusikalstamumus ir galbūt čia reikėtų kalbėti net apie tam tikrą elektroninį karą, kuris vyksta Europoje. Nors ir nežinome, kas jį pradėjo, ir negalima atmesti galimybės, jog tai yra tam tikros nusikalstamos grupuotės ar tam tikros e, valdžios e, atstovai, kurie veikia ne pagal įstatymus. Mes to nežinome. Tačiau tai yra ataka, tai nėra vien tik mažas polimas. Kalbant apie e, Belgakom užpolimą, jis yra itin didelio masto ir Taip pat reikia nepamiršti tokių sistemų kaip Google, Yahoo ir panašiai. Ir šiandien yra įrodyta, kad e, mobilių komunikacijų e, lokacijos duomenys e, yra neteisėtai naudojami Europos Sąjungoje, tad manau tai yra dar daugiau nei organizuotas nusikalstamumas. Tai yra ES baudžiamosios teisės pažeidimas, ES teisės dėl elektroninių nusikalstamumų, dėl kurios balsavimą, balsavimą praeisiais metais pažeidimas. Ir norėčiau pasakyti dar štai ką. E, kalbant apie ekonomiškai naudingą informaciją, ji turi itin didžiulę vertę. Mes čia kalbame apie milijardus eurų. Tad tai tikrai yra daugiau nei vien tik organizuotas nusikalstamumas, tai yra ekonominiai nusikaltimai, su tuo privaloma kovoti ir tai yra nusikaltimai susiję su informacijos saugumu, taip pat yra pažeidžiamos piliečių teisės, tačiau gali būti, kad jums tai netrodo įtin svarbu. Tad kalbant apie šios klausimus, manau, kad visų pirma, jums reikėtų teisingai nusistatyti prioritetus. Na ir man susidarė toks įspūdis, kad yra skiriamos lėšos Europos kovos su elektroniniu nusikalstamumu centrui. Taip, yra skiriamos papildomos lėšos. E, ir aš ir pats už tai pasisakau ir galiu tam pritarti, tačiau jeigu jau panaudojate tas lėšas, atlikite savo darbą. Juk kalbame apie tokius nusikaltimus, apie elektroninį nusikalstamumą, jų tyrimą. Tad tikrai norėčiau sužinoti, ar kurioje, kurioje nors valstybėje narėje valdžios įstaigos paprašė jūsų pagalbos ištirti galimus pažeidimus susijusius su elektroniniu saugumu Europoje, galimus mūsų baudžiamo, baudžiamųjų aktų pažeidimus ir jeigu ne, tada noriu pasakyti, kad tai yra tiesiog protų nesuvokiama, kalbant apie e, e, tuos incidentus su Belgakomu ir tai, kad buvo prisijungta prie telekomunikacijų įmonių, įmonės serverių, taip pat, taip pat buvo gauta prieiga prie milijonų ar nečimtų milijonų piliečių asmens duomenų, o juk jie turėtų būti saugomi duomenų apsaugos teisės aktų ir tai yra ne vien tik susijęs su duomenų apsauga, tai yra susijęs su um, informacijos duomenų um, integralumu. Tad man iš ties kyla nemažai klausimų dėl Europos kovos su elektroniniu nusikalstamumu centro veiklos ir manau, kad labai svarbu uh, aktyviai vykdyti tokius tyrimus, juos pradėti ir netgi patiems kreiptis į valstybių narių valdžios institucijas ir pastirauti, ar nereikėtų pradėti tokių tyrimų. Kalbant, pavyzdžiui, apie SWIFT, apie e, tą m, mm, prieigą prie SWIFT duomenų nesilaikant ES teisės aktų. Taip, žinoma, jūs turėjote galimybę pradėti tyrimą. Net jeigu ir nėra tokio prašymo, jums patiems reikėjo užmėgsti kontaktą su atitinkamomis institucijomis, juk mes čia kalbame apie kovą su nikalstamumu. Ir man tikrai nesuvokiama tai, ką, kas yra daroma. Atsiprašau, kad kalbu tiek ilgai, tačiau dar norėčiau trumpai pakomentuoti Enizą. Manau, kad e, čia reikia viską teisingai sudėlioti ir prisiminti, kodėl buvo Eniza įsteigta. Tai yra, e, tai yra tinklų ir informacijos saugumo Europos agentūra. Ir mano nuomonė, tai apima visos informaci... visų, visos informacijos, visų informacinių sistemų apsaugą Europoje. Ir taip pat, e, jeigu kalbame apie e, e, CERT, taip pat apie ES tinklus. Jie turėtų būti jūsų prioritetas, tačiau jeigu nenorite apie tai kalbėti, pakalbėkime apie Microsoft sistemas, kurios yra naudojamos visose mūsų institucijų tinkluose. Juose yra tikrai labai daug spragų ir įsilaužėliai gali prisijungti, pavyzdžiui, prie mano elektroninio pašto paskyros, naudodami Microsoft sistemas, tad neabejotinai Reikia kažką daryti su tuo. Ir norėčiau jūsų paklausti, kaip būtų galima identifikuoti tas spragas ir ką reikėtų nuveikti, kalbant apie tą politinį aspektą. Juk jūsų tikslas ir yra užtikrinti realų tinklų saugumą. Na, o dabar norėčiau pateikti vieną klausimą Florianui Valteriui dėl tų spragų, kurios egzistuoja. Norėčiau sužinoti, ar jūs žinote apie tas spragas ir kokias konkrečiai spragas žinote, kalbant apie Belgakom atvejį, apie kitus telekomunikacijų tinklus ar serverius veikiančius Europoje, jų informacinės sistemas. Ar žinote kažkokius konkrečius atvejus, konkrečias spragas, ar tiesiog tai yra jūsų prielaida, kurią jūs darote? Ir galbūt yra kažkokių teigiamų pokyčių šioje srityje, galbūt kažkas ėmėsi kažkokių reikalingų veiksmų, na, kalbant apie Enisą, pavyzdžiui, vykdomą veiklą. Tai tikrai būtų įdomu daugiau sužinoti apie realią padėtį. Ačiū. Ačiū. E, taigi toks yra Europos parlamentas, toks yra Libė komitetas ir tikrai aišku, kad mes visi turime teisę išsakyti savo nuomonę, savo požiūrį aptariamą temą. Tačiau e, tikrai turime darbo tvarkę, kurios turime laikytis, mes esame ribojami laiko, tad prašau susikoncentruokite ties konkrečiais klausimais, nes tai padėtų mums užbaigti savo darbą laiku. Ir liko dar ir kitų sesijų. Tad dabar suteiksiu galimybę atsakyti, ponė Bugetiškai. Ačiū ponui Albrechtui už pastabas. Jūs esate teisus. Kai mes sulaukiame e, prašymo vykdyti tyrimus, o tų prašymų yra labai daug, e, stengiamės e, padėti valstybėms narėms, kad visų pirma, joms bendradarbiavimas su Europos parlamentu būtų Mm, naudingas. Bet mes, e, kaip Europos parlamentas, neturime, pavyzdžiui, prokuroro funkcijų e, nacionalinių lygmenių E, kitaip tariant, už e, tyrimą yra atsakinga pati valstybė narė. Mes galime kreiptis į valstybę narę, gauti papildomos informacijos. Tačiau jeigu, pavyzdžiui, padedami valstybėms narėms mes matome, kad e, yra, tarkim, organizuotas nusikaltimas, e, tada jau mes galime imtis veiksmų, bet jeigu ne, tada reikia įvertinti e, kitus dalykus. Tai yra, ar už, to, už tokį nusikaltimą galėtų būti atsakingas už mūsų, mūsų Europos kibernetinių nusikaltimų centras. Pavyzdžiui, mes nesame atsakingi už karinius dalykus. E, toliau E, reikia žiūrėti, ar tarkim nacionaliniu lygmeniu tokį tyrimą turėtų atlikti teisės saugos institucijos arba pavyzdžiui kažkokios spets tarnybos, kurios e, ir ar jos gali su mumis bendradarbiauti. Visų pagrindinis tikslas yra patraukti atsakingą asmenį atsakomybei. Jeigu e, kalbame po ponos Naudino atvejį, iš esmės mes neturime jokių kompetencijų. Mes daug priklausome nuo valstybių narių, jos turi mums pasakyti, ko jos pagėdauja iš mūsų, nes už pačius tyrimus atsakingos pačios valstybės naras. Galiausiai e, pačios valstybės naras sprendžia, ar įtraukti Europolą į tyrimą ar ne. Taigi, Taip mes vertiname situaciją, aišku, mes, mes tengiamės padėti valstybėms narėms įvairiausių bylų atžvilgių. Jeigu bent jau galvotumėm apie finansinį sektorių, ir žalą, kuri yra padaroma kibernetinių nusikaltelių e, ekonominiai sryčiai, tai galiu sakyti, kad tikrai e, šioje srityje mes bendradarbiaujame su valstybėmis narėmis ir valstybės narės e, siekia mūsų paramos. Aš norėčiau užduoti konkretų klausimą. Ar tai reiškia, kad jūs žinote, kad e, tokie išpoliai buvo organizuoti arba finansuoti valstybės ir būtent dėl tos priežasties Europolas nevykdo tyrimų. Ir antras klausimas būtų štai koks. Ar jūs kreipiasi į valstybės narės, kad būtų galima įvertinti e, išpolius prieš e, Belgakomą, prieš Yahoo, prieš Google ir taip toliau? Atsakysiu pirmą klausimą. Ne, Mes e, negalime pasakyti, kad tokie išpoliai buvo finansuoti valstybės. Ir dėl antro jūsų klausimo nežinau. Nežinau, ar formaliai ar neformaliai su mumis buvo susisiekta su bel, dėl Belgakomo. Uh, tikrai nieko neprisimenu. Aš atsakingas už strategiją, tai yra vienas departamentas. E, operacijų departamentas yra kitas. Ir dėja, jūsų antrą klausimą negaliu atsakyti. Kitaip tariant, jeigu būtų kreiptasi, aš apie tai būčiau informuotas, tačiau, na, kažkokio tvirto atsakymo negaliu jums pateikti. Ačiū dabar žodis e, profesoriui Helbrechtui. Aš suprantu, ką jūs sakote. Tačiau mes esame Europos agentūra ir susidurime su štai kokia problema. Šiais metais mums buvo suteikti nauji galiojimai. Ir nei Europos parlamentas, nei e, taryba nenorėjo suteikti mums operatyvinių galių. 2015 metais bus atlikta agentūros E, kaip ir peržiūra bus jie įvertinta. Iš esmės mūsų agentūra gali renkti tik tai rekomendacijas ir nedaugiau. Bet tai jau yra mūsų kaip e, agentūros problema. Jeigu jūs kalbate apie masinę stebėseną, valstybės narės nori, kad e, mūsų darbų programoje nebūtų nieko, kas galėtų kaip ir paminti jų nacionalinės kompetencijas. Ponas Valteris, dėl spragų. Niekas e, nenurodo tų spragų. E, mes tiesiog galime identifikuoti virusus, kurie gali būti, na, kaip ir įgimti sistemos elementai arba atsirado sistemoje tyčia. Galiu pateikti Jums pavyzdžių. Pavyzdžiui, Ekolon tyrimas, e, kuris buvo atliktas prieš dešimt metų. Ir kitas pavyzdys su Microsoft IT5. E, kažkas e, prieš paviešinant šią versiją, vienas asmuo tiesiog atkodavo atvirą į kodą. O to e, Microsoft nepastebėjo. Ir dėl tos priežasties e, asmuo, e, kuris, tarkim, atkodavo tą atvirąjį kodą, galėjo lengvai matyti, kaip na, ta programinė įranga yra panaudojama. Tuo metu e, paaiškėjo, kad e, buvo e, sistemoje ir antrasis e, užkodavimo kodas nsa.key. Neaišku, kam yra reikalingas tas papildomas apsaugos raktas. Ne va tai buvo sakyta, kad e, tokiu būdu sistema yra saugesnė, bet aš su tuo nesutinku. Taigi, norėčiau, su, norėčiau sužinoti, kodėl Windows e, operatyvinėje sistemoje atsirado tas antrasis e, raktas, kodavimo raktas nsa.key. Į šį klausimą aš neatsakysiu. Toliau kitas e, pavyzdys. Lotus Note, Notes programa E, ir oficialiame e, vadove, kaip naudotis programa, e, buvo rašoma. Kad, da, kad um, siunčiant žinutę, jūsų informacija bus užkoduojama tam tikrų kodų. Ir jeigu įmonė turi kitą tą atkodavimo kodą, gali perskaityti e, siunčiamą informaciją. Ir tas e, atkodavimo kodas buvo pateiktas netgi vartotojui, skiriam, e, vartotojui skirtame vadove. Taigi, iš esmės, nežin, patys atsakykite į klausimą, kam visa tai buvo naudinga. Jeigu tas e, atkodavimo kodas yra pateikiamas, pavyzdžiui, žvalgybiniai e, agentūrai. Jie gali atkoduoti visą siunčiamą informaciją. Taigi, tai yra puikus pavyzdžiai e, tų spragų, apie kurias jūs e, norite sužinoti. Atrodo, kad iš praeities klaidų yra pasimokyta ir dabar jų nebėra daroma. Bet jeigu mes žiūrėsime apie duomenų perdavimą. Matysite, kad tarkim e, tie kyla problemų netgi, netgi dėl routerio. Routeriuose yra labai daug e, elementų, kurie leidžia tiesiog, e, na, pavokti jūsų informaciją ir netgi turint nedaug pinigų. Uh, Įsilaužėliai, kurie neturi daug pinigų, gali e, per kelias savaitės įsiaiškinti, kaip perimti e, iš rūterių perdodamą informaciją. Pavyzdžiui, telekoma, telekomunikacijų e, darbuotojai, kurie rūpinasi tūkstančiais rūterių, na, kokia tikimybė, kad jis vieną dieną nepasinaudos duomenimis, kurie perdodami tais rūteriais. Šešėliniai pranešėjai. Jeigu norite, jūs turite galimybę užduoti klausimų, prašome. Pone Ernst. Jeigu aš teisingai jūs supratau, Europos parlamentas skiria daugiau pinigų toletiniam popieriui nei informacinėms technologijoms ir jų saugai. Bet nežinau, ką mes galime padaryti. Mes patvirtime daugiametinę finansinę perspektyvą ir Europos parlamento dauguma narių už ją balsavo, balsavo už tai, kad reikėtų sumažinti išlaidas, taip pat ir informacinėms technologijoms. Taigi, per atimiausius septynerius metus iki 2020 metų galime tik tai susitaikyti su tuo, kad mūsų informacinės technologijos nebus saugios. Taigi, norėčiau sužinoti iš tai, ką jūs sakėte, kad mums reikalinga tinkama informacinė e, sistema, kuri e, galėtų būti atnaujinama atsižvelgiant į aplinkybės. Ir na, buvo sakyta, kad reikia įtraukti į šį procesą ne tik tai informacinių technologijų e, departamento vadovą, bet ir kitus subjektus. E, Aš visai neseniai buvau, buvau informuota apie tai, kad e, į Europos parlamento informacinę sistemą buvo įsiveršta ir dėl to aš dabar turiu pakeisti naudojamus laptažodžius. Taigi, kaip aš, kaip Europos parlamento narė, galėčiau apsaugoti save, koks galėtų jūsų būti, būt, koks galėtų būti jūsų pasiūlymas, atsižvelgianti tai, kad greitų laikų neatsiras e, milijonai eurų e, informacinių technologijų sistemai už, ir jos saugumui užtikrinti. Dabar, ar teisingai supratau Europolo pasisakymą? Jūs nežinote, ar būta išpolių ar ne. Taigi, kaip jūs galite sureaguoti į mano pasisakymą, ponos Burher Deik. Jeigu aš teisingai supratau, jūs kalbate apie mano ankstesnį atsakymą, kad mes Pradėsiu nuo pradžių, tiksliau. Jeigu nežinai, ko ieškai, sunku įsiaiškinti, ar buvo išpolis įvykdytas ar ne. Tik tai darbo metu galima užtikrinti, kad egzistuoja kontrolės priemonės, kurios leidžia identifikuoti kažkokį neaiškų elgesį, kuris na, nedėra su tuo, tomis įprastinėmis praktikomis. Technini, techniniai darbuotojai turi nuolatos įvertinti e, naudojamas saugos priemonės. Taigi yra įvairių priemonių, kurios yra skirtos saugumui užtikrinti. Bet mes negalime užti, užtikrinti saugos šimtų procentų ir tai, kad tas saugumas yra užtikrinamas visą laiką. Kitaip tariant, šimtaprocentinės garantijos niekas negali duoti. Mes tik tai galime kalbėti apie priemonės, apie veiksmus, kurie leidžia, leistų mums e, save apsaugoti ir identifikuoti na, tuos e, išpolius. E, Bet e, aš tikrai ne, nežiūriu kiekvieną dieną, ar yra kažkokia nors e, slapta pasiklausimo įranga instaliuota mano automobilyje. Bet jeigu jūs, e, na, tikitės, galvojate, kad kažkas galėtų uh, jūsų automobilį įdėkti tą pasiklausimo įrangą, tada jūs automobilį rakinate garaže ir taip sumažinate na, pasiklausimo tikimybę. Ponas Helmbrecht. Na, reikia viską sudėlioti į kontekstą. E, Europos institucijos tikrai daug daugiau skiria pinigų informacinių sistemų saugai nei toletiniam popieriui. Bent jau tą galėčiau pasakyti apie ENIS agentūrą. O Jums asmeniškai galėčiau pateikti labai daug rekomendacijų. E, pavyzdžiui, visų pirma, reikėtų žiūrėti, kaip jūs e, pateikėte informaciją socialiniuose tinkluose. E, galite naudoti PGP E, jeigu siunčiate e, elektroninį laišką, e, siūlau jį pasirašyti skaitmeniniu parašu, o jeigu siunčiate slaptą informaciją, geriau užkoduoti ten esančią informaciją. Taigi yra įvairių būdų, kaip apsisaugoti. Viskas priklauso nuo to, kaip jūs naudojate ir teikite informaciją. Ponos Valteris. Kalbant apie Europos institucijų e, informacinės technologijas, nežinau, kiek joms yra skirta pinigų, kiek e, polit, e, toletiniam popieriui. Dauguma organizacijų daugiau investuoja pinigų į toletinį popierį. O jums rekomenduočiau štai ką. Galbūt e, dabartinės tos e, informacinių technologijų apsaugos sistemos galėtų tapti, būt, tapti efektyvisnėmis. E, galbūt galima keisti darbo tvarkos taisyklės. Daugumoje organizacijų vartotojai, pavyzdžiui, kaip jūs, negali naudoti PGP arba siūsti užkoduotą, tarkim, žinutę elektroninėme laiške, nes tam reikia administratorius e, funkciją turėti. Taigi, prašome kreiptis į, į informacinių technologijų departamentą, kad jums leistų, pavyzdžiui, naudoti PGP, kad jums būtų organizuoti specialūs e, tuo klausimų apmokymai. Arba, pavyzdžiui, kita rekomendacija yra e, organizuoti mokymus visiems, kaip, e, tarkim, saugiai naudoti socialinius tinklus, bevėlį tinklą ir panašiai. Prieš e, dvi savaitės išpalis buvo įvykdytas e, vien e, dėl to, e, kad kažkas elektroniniu mm, laišku siuntė na, slaptą informaciją susijusią, tarkim, su slaptažodžių ir taip toliau. Taigi, jeigu žmogus e, žino, kad viename ar kitame laiške yra slapta informacija apie jūsų, pavyzdžiui, sąskaitos e, kodą ir panašiai, labai lengvai gali tą informaciją pasinaudoti. Taigi, manau, kad e, saugumą užtikrintų didesnis žinojimas. For... Jau išgirdome nemažai atsakymų, dabar turėtume dar duoti laiko ir kitiems parlamento nariams paklausti, bet jei niekas daugiau nenori nieko klausti, tai pereikime prie antrųjų pasisakymų, nes trūksta laiko. Pirmiausia, pranešėjas ponas Morajas pristatys darbinį dokumentą apie Europos Sąjungos piliečių sekimą, kurį vykdė JAV tarnybos. Norėtume padėkoti ponui Morajas iš anksto už pristatymą ir paprašyti, kad jis neviršytų jam skirto kalbėjimo laiko. Ir dabar atsisveikiname su trimis mūsų pirmojo pristatymų raundo dalyviais. Labai jums ačiū, kad atvykote ir kad pasidalinote su mumis savo žiniomis. Now, Mr. Moraes, floor is yours. Pone Moraes, žodis jums. Dėkoju. Kolegos, labai trūksta laiko. ir kolegos, ir svečiai turi spėti į traukinius lėktuvus. Taigi aš labai greitai pakalbėsiu. ir pabandysiu nieko nepraleisti. Yra penki darbiniai dokumentai, kuriuos dabar turėtume apžvelgti. Tai aš, gerbiamas pirmininkė, galbūt pristatysiu e, sekimo dokumentą, po to Vašingtono dokumentą, o po to kitus Tai dabar pakalbėkime apie tai, kaip JAV šnipinėjo ES piliečius ir kokį poveikį tai daro piliečių teisėms. Šis do, darbinis dokumentas yra grinai mano parengtas dokumentas ir juo siekiama apžvelgti, kokios šnipinėjimo ir sekimo programos yra naudojamos ir ES ir JAV Aš į tą dokumentą taip pat įtraukiau JAF institucijų reakciją į tą tyrimą, kuris vyko JAF ir ES valstybės narės e, atlieka duomenų analizės ir analizė ir čia reikia pabrėžti, kad priežiūros, duomenų tvarkymo priežiūros mechanizmai yra labai silpni. Ir čia šioje srityje labai retai vyksta iš ankstinės viešos diskusijos. Toliau tarptautiniai ir Europos įstatymai, kai kalbama apie masinį stebėjimą, beje apie tai, kokią įtaką tai daro piliečių teisėms, privatumo užtikrinimui, žodžio laisviai, nuomonės reiškimo laisviai, laisviai į objektyvų, e, teisė į objektyvų teismą ir kitoms teisėms. Šios visos programos kertasi su jungtinių tautų tarptautinio konvento 17 straipsniu, kuris skirtas pilietinių ir politinių teisių užtikrinimui. Kalbant apie žurnalistinę veiklą ir apie tuos asmenys, kurie atskleidžia kad tokie sekimo dalykai vyksta, žurnalistiniai tyrimai, Alan Westbridge pateikta informacija, kur kalbama apie tai, kad valstybės institucijų komentarai labai neigiamai veikia žurnalistus, žurnalistų darbą. kalbant apie asmenis, kurie informuoja, kad tokie dalykai vyksta ir atkreipia dėmesį į tai, kad vyksta žmogaus teisių pažeidimai, tokie asmenys atskleidę tokią informaciją atsiduria labai pažeidžiamoje padėtyje. Europos taryba Europos parlamentas, pilietinė visuomenė, Transparency International ir daugelis kitų pasisako už rimtesnę piliečių teisų apsaugą ir čia reiktų atitinkamų nuostatų apsaugoti tiems asmenims, kurie atskleidžia mm, tokius sekimo skandalus. Šis darbinis dokumentas yra mm, tik tai darbinio dokumento projektas, aš laukiu jūsų komentarų ir pasiūlymų. Ir dabar pirmininkui leidus pereisiu prie Vašingtono ataskaitos ir užimsiu pirmininko kėdę, ko gero leisiu galimybę kolegoms pateikti klausimus. Vašingtono atask... Vašingtono pranešimas, kolegos, kurios, kurie ten buvo, žino, kas ten įvyko. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Antoine Dekan ir visiems sekretoriato darbuotojams, lybė komiteto sekretoriato darbuotojams, afeto kolegom. Tas vizitas buvo labai išsamus. Mes tada vykome į Vašingtoną, atsimenate, kai buvo laikinai sustojus vyriausybės veikla, darbinę programą sudaryti buvo labai nelengva, dėl to labai norėčiau padėkoti visiems, kas užtikrino, kad mūsų vizitas buvo labai išsamus ir naudingas. Per tris dienas mes buvome ir kongrese su Sensenbrenner kongreso nariu ir kitais nariais susitikome. Susitikome su žvalgybos komiteto nariais, teismų komiteto nariais. Taip pat vyko ad hoc susitikimai. Prisidedant ir afeto komitetui. susitikome su vidaus saugumo departamento atstovais Homeland Security, susitikom su žvalgybinės ir informacijos e, technologijų specialistais, susitikome su nacionalinės žvalgybos agentūros direktoriumi Baltuosiuose rūmose, susitikome su prezidento patarėja, žvalgybos klausimais. Po to vėliau dar kalbėjomės su JAV prekybos departamento atstovais ir prekybos rūmo atstovais dėl taip vadinamo saugaus uosto taip vadinamų saugaus uosto nuostatų, safe hubą. Aš manau, kad nariai tikrai pritars, kad e, mum vykimas į Vašingtoną buvo labai svarbus, nes ten galėjom susitikti su tais žmonėmis, su kuriais nei Briuselėje, nei Strasbūrė neturėjome galimybių sustikti ir ypač buvo labai svarbu, kad mes užmesgėme ryšius su e, kongreso nariais. Šie ryšiai yra labai svarbus. Turime dabar ryšį su kongresu dėl RSA. Vieną pavyzdį pateiksiu, kodėl tas vizitas buvo toks naudingas. Ta prasme, ta, tai ir yra pavyzdys, kodėl mano vizitas buvo toks naudingas, tie galėčiau pasakyti apie vykimą į Ameriką ir dėkoju visiems kolegom. Tai dabar aš, kadangi pirmininkas trumpam išėjęs, ko gero perimsiu jo funkcijas ir dabar mes turėtume steigti galimybę parlamento nariams pakomentuoti tuos du darbinius dokumentus. Ar jūs norėtumėt, kad aš dar kitą darbinį dokumentą pristatyčiau, tada tą ir padarysiu. Kągi, pereisiu prie kito dokumento, tai yra e, užsienio politikos aspektų susijusio su e, masinės stebėsenos e, aspektais ir Šį dokumentą parengiau aš, taip pat e, trys kolegos. E, Pone Ana Gomes šiandien čia yra. Ji buvo viena iš bendra autorių. Trumpai pristatysiu šį dokumentą, o jau tada Ana e, e, iš užsienio reikalų komiteto pristatys šį dokumentą išsameu. Na ir kaip jau minėjau, mes buvome vieni iš delegacijas vykusias į Vašingtoną atstovų, taip pat pateikėme nuomonę dėl šios ataskaitos ir mūsų manimų dokumentas apima visus svarbius aspektus, ten yra tinkama pusiausvyrą ir, ir Kalbant apie komitete vykusias diskusijas, apie ta, tuos ryšius tarp ES ir JAV ir apie mm, dabar kilusi nepasitikėjimą po to, kai buvo nustatyti masinio sėkimo atvejai, būtent e, tokie e, aspektai yra svarbiausia, kalbant apie šį dokumentą. Taip pat dar darbinėme dokumente yra kalbama apie kaltinimus susijusius su mm, kanclerės Angelos Merkel šnipinėjimu, taip pat tam tikrais nacionalinio saugumo aspektais, tačiau daugiausia dėmesio skiriama transatlantiniai partnerystiai, taip pat kovai su terorizmu. Čia yra kalbama apie delegacijų sustikimą Vašingtone. Minimi kiti svarbus aspektai. Ir apie tai kalbėjo ir e, ponas Halmbrektas, kai kalbėjo apie domenų apsaugos dokumentų rinkinį, tai buvo labai svarbus mūsų delegacijos vizito elementas. To dar nepaminėjau, tačiau norėčiau pasakyti dabar, kad kalbant apie AFET ataskaitą e, e, bei apie Vykdorą tyrimą bei delegacijos vizito e, reikšmę, reikia pasakyti, kad pradėjus tokį tyrimą, taip pat jo sąryšį su duomenų apsaugos e, dokumentų rinkiniu. E, labai svarbu užtikrinti e, tinkamus ryšius su Junktinėmis Amerikos valstybėmis, tačiau tai padaryti yra nepaprasta, nes tai yra svarbu ir komerciniai veiklai, kurie yra vykdoma, taip pat kovai su terorizmu. E, Na ir dabar norėčiau baigti savo trumpą įžangą, suteiksiu žodį Anai Gomes, jį pristatys AFEC dokumentą. Ačiū, Klodai, ačiū už tavo įžangą, už tavo pastabas e, susijusios su mūsų bendru darbu. Tikrai nebejotinai naudinga buvo tai, kad į tą kelionę galėjome vykti kartu. Mm. Ir džiugu, kad e, mes kaip lybė komiteto atstovai galime užmėgsti tokį vertingą dialogą su um, kolegomis Junktinėse Amerikos valstijose. Na ir kalbant apie kilusią pasitikėjimo krizę e, santykiuose su Junktinėmis Amerikos valstijomis, mes čia turime gana svarbų vaidmenį. Ir kalbant apie duomenų apsaugos aspektus, apie mūsų piliečių apsaugą, taip pat apie šnipinėjimo skandalą. Nebėra aišku, kas yra mūsų sąjungiai, kas yra mūsų priešai. Tad tikrai nemažų klausimų iškilo. Na ir kalbant apie mūsų vizitą Junktinėse Amerikos valstijose, tiek ir sutikimas su NSA atstovais, tiek apsilankimas kongrese, sutikimas su kitomis suinteresuotomis šalimis buvo labai svarbus. Ir man susidarė, kad jų reakcija buvo tokia gana um, fragmentuota, neorganizuota. Kalbant apie valstybės departamentą ir apie NSA, jų nuomonė tarsi skyrėsi nuo kongreso nuomonės, tačiau ji taip pat pasikeitė po susitikimo su senatorė Weinstein ir Keith Alexander. Uh, nes Dien Fanstein tarsi priartino e, kongreso nuomonę prie administracijos ir e, kalbant apie tą problemą, kuri iškilo, apie tą pasitikėjimo krizę. Taip, tas klausimas buvo aptariamas, tačiau ir JAV demonstruoja susidomėjimą dėrybomis dėl dėl TTIP, tai yra transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės. Ir tai buvo vienas iš tų svarbių kabliukų. Ir mes taip pačioje ataskaitoje e, teigime, kad mes susikoncentruojame ties ES ir JAV susitarimu e, susijusiu su domenų apsauga. Ir tai nėra susiję su TTIP, jau kalbant apie TTIP, tai yra susiję su skaitmeninę ekonomiką ir iš kitos pusės taip pat susijęs su duomenimis. Na, o kalbant apie kongresą bei administraciją, atstovo Rodžerso kuris netrukus atvyks ir į Briuselį. Manau, kad tai yra šiaip tink, labai teigiamas ženklas dėl ryšių užmėgstų su kolegomis iš JAV. Taigi jis pasakė, kad, na, visi tai daro ir mes nesame vieninteliai. Visi tai daro ir Prancūzija, ir kitos šalis. Tad buvo teigiama, kad e, Tačiau, kalbant apie senatorės Feinstein nuomonę, taip pat labai svarbu paminėti, kad ji ne tik suringė tą susitikimą su mūsų komanda, taip pat su Keith Alexander, tačiau ji tai padarė viešai ir taip pat sukritikavo agentūras dėl to, kas nutiko. Taip pat pasakė, jog būtina atlikti tyrimus ir išsakyti administracijos nuomonę šio klausimu. Ir man atrodo, kad tai buvo vienas iš tų dalykų, kuris taip pat paskatino tam tikrą atgalinę reakciją. Ir e, tą vakarą kaip tik vyko kongrese e, viešas svarstymas ir kalbant apie senatorę Feinstein, kuri visada e, buvo aktyvi, e, vykdomos veiklos e, rėmėja ir vis dėlto teko pripažinti, kad ne viskas tinkamai suveikė, atskaitomybės, stebėsino sistema nebuvo tinkamai įgyvendinta, tai buvo tarsi tam tikra raudona linija ir buvo imtasi tokios gynybinės pozicijos, na, o administracijoje Buvo taip pat valstybės departamentas ir NSA, taip pat e, prezidento Obamos patarėjai Baltosiuose rūmose. Na, buvo pripažinta, kad buvo padaryta klaidų. Na, NSA netgi pasakė, kad pabandykime pasimokyti iš šios neigiamos patirties pabandykime įvertinti šią krizę kaip galimybę patobulėti. Tai buvo tikrai pozityvus žingsnis, tačiau buvo ir netokių teigiamų dalykų. Valstybės departamente iškelime tam tikrus klausimus. Pirmininkas, ponė Gomes, e, mums visiems tikrai reikia skubėti, nes mūsų laikas artėja prie pabaigos, tad galbūt galėtumėte trumpai apibendrinti. Ir tada pereikite prie ataskaitos. Kalbant apie teis, esminės e, teisų gynimo priemonės. Tai mums yra labai svarbus klausimas, svarbus klausimas ir mūsų piliečiams, nes Amerikos teisės aktuose nėra numatyta galimybė taikyti tų teisų gynimo priemonių. Valstybės departamente mums buvo pasakyta, kad tai nėra įmantoma, nes jeigu suteiksime tokią galimybę jums, to paties paprašys ir afganistaniečiai. Tačiau, kalbant apie Baltosios rūmus, jų pozicija tarsi nėra tokia ir manau, kad mums būtina griežtai reikalauti to, ko norime. Nu, kalbant apie komisarės Reding pastabą, išsakytą prieš porą dienų, ji teigia, kad duomenų apsaugos teisės neturėtų būti įtrauktos į dėrybas, nes dėl to neįmanoma dėrėtis. Taip, galbūt, tačiau mes turime gauti kažkokias garantijas, mūsų piliečiai turi gauti kažkokias garantijas. Uh, Manau, tai būtų naudinga ir JAV piliečiams, jeigu būtų nustatyti, nustatyti kažkokie tai minimalus e, e, teisų gynimo priemonių standartai. Na ir manau, tai yra geras pavyzdys įrodantis, kad mums būtina ta demokratinė priežiūros sistema ir tikrai dar daug reikia nuveikti. E, siekiant tos demokratinės priežiūros, reikia nepamiršti tų skirtingų kompetencijų ES lygių, kalbant apie domenų apsaugos sistemą ir taip pat yra ir nacionalinis lygo, lygis susijęs su nacionaliniu saugumu. Ačiū, Gomes, dabar žodis Klodui. Na, atsižvelgiant į laiką, manau, kad reikėtų baigti diskusijas e, dėl šio klausimo ir siūlau pereiti prie mūsų e, darbo, darbinio dokumento susijusio su demokratinė priežiūra. Džiugu, kad e, pone Intvel sutiko pristatyti šį dokumentą. Atsiprašau, na, posėdėje nebedalyvauja e, ponė Ernst. Tačiau žvelgiu į kitus, ar jie galės dalyvauti diskusijose. Tiesa, tiesa turiu pasakyti, kad šiuo klausimu turėjome diskutuoti be 25. Šiek tiek atsiliekame, bet dabar yra 5 valandos Ir na, negalima sakyti jau, kad e, taip jau ženkliai atsiliekame. Atsiliekame tik tai 20 minučių ir tai nėra pasaulio pabaiga. Na, žinau, kad kalbant apie parlamentą, galbūt tai nėra didžiulis atsilikimas, bet šiandieną yra ketvirtadienis, e, popietė. Dar kartą kartuoju, ponė Ernse posėje nebedalyvauja, taigi gal Sofijai e, suteiksiu žodį, kad ji pristatytų šį dokumentą. Ar gerai? Taigi, tai kalbame apie pono Mores, ponios Intvelt darbu, darbinį dokumentą. Iš tiesų, tai yra e, mano e, kolegos Mores ir ponis Ernst e, pranešimas. Taigi aš nemanau, kad galiu padaryti visą šio dokumento pristatymą. Pateiksiu tik tai keletas pastabų. Keletą pastabų. Žvalgybos tarnybų demokratinė priežiūra yra labai aktuolus dalykas ir tai paaiškėjo iš mūsų organizuotų klausimų. Yra akivaizdu, kad e, priežiūra nacionaliniu lygmeniu e, yra per silpna ir nėra tinkama e, žvalgybų tarnyboms ir jų operacijoms prižiūrėti. Matome, kad vis suteikiama daugiau galimybių tarnyboms bendradarbiauti, o kiekvienoje liberoje demokrati, demokrati, demokratijoje yra tvirtintas štai koks principas. Jeigu yra suteikiami kažkam įgaliojimai, turi būti ir tos, to įgaliojimo kontrolės mechanizmai. Taigi mes matome, kad mūsų nacionaliniai e, priežiūros mechanizmai uh, E, skirti e, žvalgyboms sus, e, turėtų būti sustiprinti. Ir jeigu valstybės narės priims tokį sprendimą, būtų protinga, kad jos tokiu atveju vadovautųsi tais pačiais standartais. Nes jeigu žvalgybos bendradarbiauja tarpusavyje, tada mes turime pasikliauti kitų šalių priežiūros sistemomis mes turime žinoti, kad tos žmogaus teisės yra vienodai apsaugomos visoje Europos Sąjungoje. Antras dalykas. Tai yra e, tarptautinių operacijų priežiūra bei besiformuojančios ES žvalgybos priežiūra. Na, e, oficialiai tokia struktūra neegzistuoja. E, man atrodo, kad e, tai, tai yra kaip ir struktūra, kuri priklauso išorės veiksmų tarnybai. Jai yra skirta netgi biudžeto eilutė ir neva tai, na, Toje e, struktūroje dirba apie 70 šimtas darbuotojų. Nors e, oficialiai tokia kaip ir ES žvalgybos tarnyba neegzistuoja, bet man atrodo, kad e, jos priežiūra taip pat turėtų vykti. Visa tai yra minima mūsų darbinėme dokumente. Na ir čia yra skyrius klausimai skirti diskusijoms. Tarp jų norėčiau pabrėžti vieną dalyką. Tai yra ketvirtasis paragrafas. Ten yra rašoma, aukšto lygio darbo grupė turėtų būti suburta. Aš visada pašurpstu nuo e, tokių pasiūlymų sukurti e, aukšto lygio darbo grupės ir panašiai. Tačiau šiuo konkrečiu atveju aš laikausi nuomonės, kad apie tai reikėtų pagalvoti, nes e, baigėsi Europos parlamento kadencija. E, mes e, ketiname patvirtinti šias rekomendacijas prieš baigiant mums darbus. Mums reikalingas mechanizmas, kuris leistų mums užtikrinti, kad kitas e, Europos parlamentas po rinkimų galėtų iš karto pratesti mūsų pradėtą darbą. Ir kad mūsų parengtos rekomendacijos būtų įgyvendintos kito Europos parlamento kadencijos metu. Jeigu jūs norite pagrinti kitą terminą, ne aukšto lygio darbo grupę, prašome teikti savo pasiūlymus. Tačiau bet kuriuo atveju mes turime užtikrinti, kad mūsų padarytos išvados e, nenuguls stalčiuose, kad darbas, pradėtas darbas bus tęsiamas e, kitame Europos parlamente. Neapsiribokime tik tai tokiamis bendromis rekomendacijomis, kad darbas turi būti tęsiamas. Reikia tikrai užtikrinti mūsų darbų testinumą. Dar viena pastaba. Dėl skaidrumo. Mes daug kalbame apie skaidrumą ir niekas e, neprieštarauja pačiam principui. Bet e, šiuo metu egzistuoja e, teisės aktai reglamentuojantis e, skaidrumą. Vis dėlto tas teisės aktas yra pakankamai silpnas. Nei taryba, nei komisija jo negyvendina šimtų procentų. Ir aš ne vieną kartą prašiau dokumentų ir sulaukiau e, komisijos ir tarybos neigiamų atsakymų, dėl ko netgi yra iškeltos bylos teisme Luksemburgė. Laikausi nuomonės, kad Europos parlamentas turėtų reikalauti, e, kad skaidrumo reglamentas būtų peržiūrėtas ir sustiprintas. Ir mm, tikrai aš esu girdėjusi gandų, kad tam tikros Europos parlamento grupės nori pateikti pasiūlymą. Tai yra, kad mes pritartume e, tarybos ir komisijos pateiktam pasiūlymui, kitaip tariant, susilpninti e, skaidrumo reglamentą. Aš tam griežtai prieštarauju. Galiausiai esu pateikusi pasiūlymą savo e, pranešime dėl skaidrumo, kuris buvo pristatyta šią savaitę. Ir mm, sakau, kad e, mes turime skaidrumo taisyklės, bet nėra taisyklių pagal tai, kaip, pavyzdžiui, e, kaip yra įslaptinami dokumentai. Aš galiu sakyti, kad e, esu kreipusis į ETT teismą e, dėl to, kad nesu gavusi e, atitinkamų dokumentų, kuriuos, kurių prašiau iš komisijos ir tarybos. Ir visa tai yra dėl to, kad na, nėra taisyklių, kaip yra įslaptinami dokumentai ir kaip su jais elgtis ir panašiai. E, ne visi tarybos ir komisijos rengiami dokumentai yra de facto įslaptinami. Ačiū ponė Intveld. Klodai, prašome. Ačiū už padarytą įžangą. Norėčiau sureaguoti dėl vieno aspekto. Dėl priežiūros. Akivaizdu, kad kalbame apie valstybių narių kompetencijas ir kad mes ES lygmenių kompetencijų neturime. Apie tai kalba mūsų darbinis dokumentas. Tai yra, kokius yra ES kompetencijos šioje srityje. Ir tikrai reikėtų dar pagalvoti, kokias rekomendacijas mes galėtumėm parengti šiuo klausimu ir kad e, būtų užtikrintas kuo didesnis e, skaidrumas ES piliečiams, kai kalbame apie žvalgybų bendradarbiavimą. Taip pat mes turėtumėm pateikti rekomendacijas dėl nacionalinių tyrimų. Kitaip tariant, turime stiprinti nacionalinių žvalgybų e, skaidrumą. Tai mums tenkanti pareiga nes nors mums jokių kompetencijų šioje srityje nenumatyta, mes bent jau galime parengti rekomendacijas, kad nacionalinių žvalgybų skaidrumas būtų didinamas. Mes taip pat atstovavome ES piliečius, taigi turime tokią teisę. E, apie, tą, apie tai kalbėjo ir Sofija ir galiu tik tai jums pritarti. Pritariu tam, kas yra rašoma darbinėme dokumente. Sofija, norėjau pasakyti tą pačią pastabą, kad e, mes galime renkti rekomendacijas. E, ir šiuo atveju nekalbame nei apie subsidirumo principą, nei apie valstybių narių teisės, bet apie pagrindinės teisės. Galime parengti rekomendacijas. Ir jeigu nacionalinė, tarkim, e, valdžios institucijos jas ignoruos, tada joms teks pareiga pasiaiškinti savo piliečiams. Ačiū, o dabar siūlau pereiti prie kito klausimo. Ar jūs dar norėjote pasisakyti? Prašome, ponas Albrechtas. E, prieš pasisakant apie kitą darbinį dokumentą, norėčiau pakalbėti apie pastarąjį. Sutinku su tuo, kas buvo pasakyta, kad šiandieną mes kalbame apie e, priežiūros modelį, tiksliau, kalbėjome apie priežiūros modelį Europole, Galbūt e, reikėtų pradėti platesnės diskusijas, koks e, priežiūros modelis galėtų būti taikomas žvalgyboms. Mane nustebino faktas, kad Europos parlamente yra keturi ar penki nariai, e, kurie vykdo priežiūrą pagal atitinkamą susitarimą su E, kitomis ES institucijomis. Taigi keista, kad mes apie tai nežinome. Mes esame atsakingi už pagrindinių teisių sritį, saugumą ES ir keista, kad mes apie tai, kas vyksta pačiame Europos parlamente, esame neinformuoti. Be to, tie keturi penki nariai ne, nejaučia jokios pareigos su mumis susisiekti. Taigi išvelgiu rimtų komunikacijos problemų Europos parlamente. Be to e, girdėjau, kad tarp, tarp institucinė su, e, susitarime yra sakoma, kad e, tik tai dvi tyčiosios frakcijos atitinkamame stebėjimo komitete turi savo atstovus. Kitaip tariant, tikrai mane dabartinė situacija, manęs dabartinė situacija netenkina ir manau, kad reikėtų susisiekti su kolegomis šiuo klausimu. Pone Gomes, prašome. Such a system or whatever, a practice. Kalbant apie tokią praktiką, ji jau yra suformuota. Ir laikausi nuomonėsi, kad reikėtų įtraukti bent jau AFET uh, komitetų koordinatorius. Aš esu viena iš koordinatorių, pateikiau prašymą, bet dėja nesu įtraukta į tą procesą, taigi nieko jums negaliu apie tai pasakyti. Jeigu ir kas vyksta, tai vyksta be manęs, nepaisant to, kad aš esu koordinatorė. Komisija Panas Brokas galėtų Jums pateikti daugiau informacijos. Pirmininkė, čia reiktų patikslinti. Yra šiek tiek žinių, turim šiek tiek informacijos. Pone Gomeš, 6N, 6N, tai nėra žvalgybinė agentūra. SITSEN nėra žvalgybinė agentūra tai yra e, patariamasis išorės veiksmų tarnybos organas, sukurtas kai Solana dar buvo. Tai nėra žvalgybinė agentūra, tai nėra agentūros rinkimo, e, informacijos rinkimo agentūra, jinai tik analizuoja informaciją. Mes žinom, ponas Albrektas sako tokią analizę ir jinai vadinasi INSEN. Ir to organo veiklos niekas nekontroliuoja, taigi mes neįsivaizduojame, ką jie daro. Pirmininkas. Atsiprašau, aš nežinojau, kad tai yra, kad šis klausimas yra svarbus, maniau, kad jis liečia pirmiausia užsienio reikalų komitetą. Aš prižadu, kad susirinksiu visą įmanomą informaciją, o dabar sekretoriatas man sako, kad tarp institucijų sustarimas, kuris dabar galioja dėl informacijos perdavimo, dėl konfidencialios informacijos perdavimo, už tą atsakingas tik tai užsienio reikalų komitetas. Bet Dabar į tą sritį patenka ir vidaus reikalų bei teisingumo aspektai ir tada lybė irgi pateks į tą sritį. Mes šiaip galvojame, kad čia yra grinai AFET komiteto klausimas. Tiek galiu jūs informuoti. Nes čia šiandien iškilo abejonių. Dabar, manau, galime keliauti toliau ir pristatysime darbinį dokumentą, kuris yra skirtas stebėjimui Europos Sąjungoje ir JAV. Ir Europos Sąjungos domenų apsaugos nuostatoms. Žodis ponui Albrechtui kiek minučių aš pirmininkė turiu? Atsakymas. Stenkitės kuo trumpiau. Dėkui, aš dvi minutės užimsiu. Šis darbinis dokumentas kalba apie masinio sekimo veiklą, kad žinotume, ką turime galvoje apie tą masinį sėkimą tiek ES, tiek JAV. Ir kalbama apie ES duomenų apsaugos įstatymus. Ir pirmiausia, turime žinoti, kad valstybės narės turi laikytis ES teisės pagrindinių įstatymų tiek antrinių įstatymų. Gal pirmininkas išjungtų savo mikrofoną, tada nesigirdėtų triukšmo. Taigi yra duomenų apsaugos įstatymas, yra įstatymas skirtas kovai su kibernetiniais nusikaltimais, bet turime neužmiršti, kad yra ir nacionalinio saugumo klausimai ir šiem nacionaliniam saugumo klausimam taikomos nukrypti leidžiančios nuostatos. Taigi klausimas yra, kiek nukrypti čia galima taikant tas stebėjimo priemonės, kuriom tada negalė, negaliotų atitinkami ES teisės aktai. nacionalinis saugumas nepatenka į duomenų apsaugos įstatymo taikymo sritį. Taigi turime išsiaiškinti, kas yra tas nacionalinis saugumas ir turime taip pat išsiaiškinti, kada nacionalinio saugumo srityje netaikysime įstatymų netaikysime išimčių iš ES teisės aktų. Žinome, kad valstybės narės turi laikytis ES pagrindinių teisės aktų, o antriniai teisės aktai tada turi išaiškinti, kas yra nacionalinio saugumo savoka. Ir taip pat, kalbant apie domenų apsaugos taisyklės, turim aiškiai apginti esminę duomenų apsaugos laisvę. Ir taip pat turime dėrėtis dėl pagrindų susitarimo skirto duomenų apsaugai policijos ir teisminio bendradarbiavimo srityje tarp JAF ir Europos Sąjungos. Toliau kibernetinių nusikaltimų konvencija ir 108 konvencija, jinai yra Europos tarybos konvencija, skirta kovai su kibernetiniais nusikaltimais. Ir galiausia čia turime neužmiršti, kad yra Europolo reglamentas, kuriame turėtų būti straipsnis teigiantis, kad duomenys, kurie gaunami pažeidžiant pagrindinių žmogaus teisų hartijos šeštąjį straipsnį, nebus tvarkomi. Tie galėčiau pasakyti, kadangi laiko neturime. Dėkui, ar būtų komentarų? Pirmininkė, manau, kad labai gerai buvo pristatytas šis darbinis dokumentas, nelabai ką ir beturėčiau pridurti. Jei ne, jei nieks nenori nieko paklausti, tai eikime toliau ir kvieskime kitą mūsų svečią, mūsų trečiasis diskusijų raundas, masinio šnipinėjimo įtaka teisininkams ir teisininkų santykiams su jų klientais. Sveikinu Jūs atvykusius į mūsų posėdį, džiaugiamės, kad esate su mumis. Taigi sveikinu pona Jonathan Goldsmith kuris yra ES advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos generalinis sekretorius. Ši taryba spalio mėnesį pateikė pareiškimą, išreikšdama nerimą dėl to masinio šnipinėjimo, kad tokia praktika pakerta piliečių pasitikėjimą įstatymų gale. Taigi, gerbiamas Goldsmith, suteikiu žodį Jums. Speak. Ačiū labai. E, dar laukiu, kad būtų parengtos skaidrės, tad pradėsiu neskubėdamas. Taip, skaidrės jau rengiamos. Tad labai norėčiau padėkoti komitetui, kad pakvietė CCBE pasisakyti šiame posėdėje. CCB yra ES advokatūros ir teisininkų draugijo taryba. E, matau, kad skaidrės jau įjungtos. Na, kol kas jų nematyti ekrane, ką padarysi. E, čia yra viena skaidrė su žemėlapiu ir ten galite matyti mūsų narių pasiskirstimą. Turime 42 32 narius, 12 stebėtojų ir jie atstovauja 11 milijonų ES advokatų. Kaip jūs teisingai ir sakėte, mes esame parengę pranešimus mm, e, susijusius su poveikiu teisininkų ir klientų konfidencialumui e, bei kokį įtaką tam padarė Snaudeno atvejis. Na ir pagrindinis klausimas yra labai paprastas. Jis yra toks. jeigu aš esu Edvardas Naudeno advokatas, ar yra kažkokių garantijų, ar bus užtikrintas advokato ir kliento konfidencialumas tarp manęs ir Paunos Naudeno? Visi turbūt žinome atsakymą į šį klausimą. Nėra jokių konfidencialumo garantijų tokiu atveju. Tad jeigu vertintume šią situaciją, mums reikėtų susimastyti apie tai, e, kas apskritai yra profesinis slaptumas ir kodėl jis egzistuoja. Kalbant apie konfidencialumą tarp advokato ir kliento, e, tai egzistuoja visose valstybėse narėse, tačiau yra skirtingai vadinama ši savoka. Iš esmės tai yra susijęs su konfidencialumu. Aš neretai tai vadinu profesiniu slaptumu ir e, Būtent šią savoką e, saugo valstybių narių konstitucijos, baudžiamieji kodeksai ar ir teisės aktai. Tai yra pripažinta ne tik valstybių narių lygių, taip pat ir ES teisingumo teismas bei ES e, e, žmogaus teisų teismas savo sprendimuose nekartai yra pripažinęs tokią teisę užtikrinti konfidencialumą bei profesinį slaptumą. Na ir E, nors Amerikoje ši savoka yra įvardyma šiek tiek kitaip, e, svarbu suvokti, kad tas konfidencialumas visų pirma yra naudingas piliečiams ir tai yra piliečių teisė. Tad tikslas yra užtikrinti klientų saugumą ir užtikrinti teisingumo įgyvendinimą. O ką reiškia tas klientų apsaugojimas? Klientai turi turėti galimybę visiškai konfidencialiai bendrauti su savo advokatais ir pasidalinti mm, tomis žiniomis, kurias turi. Galbūt jiems yra grasinama, galbūt yra kažkokių gėdingų dalykų kuriuos norėtųsi nuslėpti ar kažkokių neteisėtų dalykų, tačiau iš esmės kalbant apie teisingumo administravimą, tai užtikrinti, kad advokatai ir klientai galėtų visiškai konfidencialiai bendrauti, nes tai yra e, jų intereso vardan, taip pat mūsų kolektyvinio intereso vardan daroma. Na, žinoma, e, yra tam tikrų aspektų, kuriuos galbūt klientas žino ir nori atskleisti, todėl labai svarbu užtikrinti tą saugumą ir reikia užtikrinti tinkamą teisingumo administravimą. Taip pat reikia užtikrinti, kad mm, sąlygos tarp šalių būtų vienodos. Tai yra pripažintas principas, kalbant apie teisingumo sistemą, nes tarkime, jeigu e, viena šalis skaito visus susirašinėjimus tarp e, kliento ir advokato ir žino, apie ką yra kalbama, o kita pusė to net neįsivaizduoja, tada tų lygių galimybių, lygių sąlygų nėra. Taip pat gali nutikti ir taip, kad bus sunaikinti tam tikri įrodymai ir panašiai, todėl ta lygybė tarp proceso šalių turi būti užtikrinta. Reikia užtikrinti, kad teisingumas bus tinkamai įgyvendintas. Na, galima sakyti, kodėl ponas Snowden, Snowdenas turėtų turėti galimybę pasinaudoti profesiniu slaptumu, kai jis pasinaudojo savo darbo atskleisdamas paslaptis. Jis atskleidė labai daug paslapdžių, o dabar jis nori tam tikro profesinio slaptumo. Tačiau reikia kalbėti ne tik apie poną Snowdeną, reikia kalbėti apskritai apie piliečius, apie tą. E, mm, mm, visuomenę, naudą visuomeniai, nes nesvarbu, koks sunkus nusikaltimas buvo įvykdytas, nepaisant to, e, vis tiek reikėtų užtikrinti, kad bus tinkamai administruojamas teisingumas ir jis bus įvykdytas. Na ir e, toks profesinis slaptumas egzistuoja ir baudžiamojoje teisėje, taip pat civilinėje teisėje. Tad ir Snaudeno atvejis yra labai puikus pavyzdys, kuris rodo, kad šnipinėjimas turi įtaką e, tiems civiliniams aspektams, nes čia kalbame apie tam tikrus įmonių e, komercinio slaptumo atvejus ir Gali būti taip, kad tos įmonės yra šnipinėjamos, tad natūralu, kad vyriausybė turi tam tikrą interesą gauti prieigą prie tų komercinių paslapčių. Tai gali būti ir tam tikros technologinės paslaptys, jeigu yra rengiamos ar kuriamos naujos technologijos. E, gali būti ir tam tikros karinės paslaptis. Arba tos komercinės paslaptys gali būti susijusios su tam tikrų užsienio įmonių įtakos didinimu. Ir neretai yra sakoma, kad kalbant apie advokatų kontoras, jos gali būti tam tikra silpnaja grandimi, užtikrinant e, tą slaptumą. Reikia užtikrinti, kad ir šioje grandyje būtų imtasi pakankamų priemonių slaptumo užtikrinimui. Ta toks yra profesinio slaptumo pagrindas. Na, o koks yra sąryšis tarp profesinio slaptumo ir demokratijos principų? Juk šie principai rūpam, rūpi mums visiems. Iš esmės, demokratija remiasi žmonių, piliečių galimybę e, turėti balsavimo teisę. Tačiau kalbant, pavyzdžiui, apie e, pilietinę visuomenę, tam tikrus pilietinės visuomenės mechanizmus, kurio remiasi demokratija, tai yra galimybė ištaisyti padarytas klaidas. Ir būtent, tuo, tai, būtent tai atskiria šias savokas nuo diktatūros. Yra kitų įvairių priemonių ir mechanizmų, kurios yra sukurtos demokratijos vardan ir padeda išvengti klaidų. Yra, pavyzdžiui, parlamentai arba Junktinėje karalystėje yra e, karalienės e, opozicija, kuri užtikrina, kad tinkamai bus e, aptariami įvairūs aspektai Tad teismai, teisėjai yra labai svarbus elementas demokratijos procese. Ir norėčiau pateikti vieną pavyzdį susijusi su e, Murdok e, byla. E, parlamentas, vyriausybė ir spauda buvo savotiškai įbauginti, gazdinami ir nors ir parlamento nariai, ir spaudos atstovai e, dirbo, kad būtų išsiaiškinta e, visa neteisėta veikla. Ta pati darė ir advokatai, ir teismai. Jie taip pat suvaidino svarbu vaidmenį tose civilinėse bylose, kurios buvo pradėtos, kalbant apie įrodymų paskelbimą. O tai yra įmanoma. Tai buvo įmanoma padaryti. Ir Vienintelis būdas išsiaiškinti tiesą bei ištaisyti klaidas yra tik tada, kai klientai gali pasitikėti advokatais ir gali būti tikri, jog advokatai neatskleis jų paslapčių ir nebus įtakojami kažkokių galingesnių jėgų. Na, o dabar prieartėjame prie mano pasisakymo esmės. Koks yra masinio sekimo poveikis e, tam konfidencialumo aspektui tarp advokato ir kliento. Kalbant apie teisės viršinybę bei apie demokratiją bei apie advokato ir kliento konfidencialumą, panašu, kad tai jau nebėra užtikrinta teisė, nes, kaip buvo išsiaiškinta, valstybė turi galimybę prieiti prie visų duomenų, įskaitant ir konfidencialų mm, susirašinėjimą ar komunikavimą tarp advokato ir kliento. Ir jeigu tai galima padaryti, pavyzdžiui, Junktinėse Amerikos valstijose tokius duomenys turėjo agentai e, netinkamais tikslais pasinaudojo tokiais duomenimis, jie juos e, pardavė, perdavė kitoms e, šalims, tad tikrai buvo išjudinti demokratijos pagrindai šiuo atžvilgiu ir kol kas neįsivaizduoju, koks galėtų būti sprendimas, kalbant apie CCBE. E. Net nėra aišku, kokias rekomendacijas būtų galima pateikti dėl komunikacijos saugumo, komunikacijos tarp advokato ir kliento saugumo užtikrinimo. Tad kol neišspręsta ši problema, mes suvokiame, kad labai daug advokatų susidurs su tam tikromis grėsmėmis kylančiamis šios profesijos etikai ir panašiai. Na, o dabar rekomendacijos. Tai yra tam tikri teisiniai sprendimai ir techniniai sprendimai. Dvi rekomendacijų grupės. Kalbant apie e, teisinius aspektus, norėtume, kad ES lygių e, profesinio slaptumo apsauga e, būtų užtikrinta, kalbant apie galimą vyriausybės siekimą. Reikia užtikrinti, kad būtų išspręstos šios problemos jau ir nacionaliniu lygiu, nes kalbant apie sėkimą, apie šnipinėjimą, na taip, iš esmės tai yra teigiamas dalykas. Jis mūsų saugo. Tad yra nemažai problemų sprendžiančios klausimus nacionaliniu lygiu. Na, o kalbant apie Europos Sąjungos lygį, apie šnipinėjimą, manau, kad Europos Sąjunga yra gana geroje pozicijoje, nes gali nustatyti standartus. Na, Žinoma, nacionalinis saugumas nėra ES kompetencija, tačiau mes tikrai skatintume imtis tam tikrų ES lygio priemonių, kalbant apie profesinį saugumą. Taip pat norėtume, kad būtų nustatyti minimalūs standartai susiję su elektroniniu sekimu, net jeigu tai yra daroma nacionalinio saugumo e, tikslais. Na, o dėl techninių sprendimų norėtume, kad būtų tam tikros garantijos, kad elektroninė komunikacija, taip pat e, vadinamoji debesų kompiuteryje, kompiuteryje bus apsaugota. Ačiū labai. Ačiū labai, ponė Galsmitai. Tikrai buvo uh, įdomių konstitucinių aspektų mums priminta per jūsų pristatymą. Buvo kalbėta apie advokatūras ir teisininkų draugijas Europoje. Ačiū labai už jūsų nuomonę. Ir panašu, kad tai yra ne tik paprasta geltonoji kortelė, demonstruojanti, jog yra tam tikrų rizikų susijusių su konfidencialumo užtikrinimu tarp advokatų ir klientų. Tai, e, tai yra taip pat ir net ir ne oranžinė kortelė, tai jau yra netgi raudona kortelė, kuri simbolizuoja kylančias grėsmės. Uh, Tad dabar norėčiau suteikti žodį pranešėjui bei šešėliniams pranešėjams. E, gal leiskime visiems užduoti klausimus vienu metu. E, Sophie Intvelt pagėdavo e, organizuoti klausimus šią temą, nes jai labai yra aktualus kliento ir uh, advokato konfidencialumo klausimas ir mm, na, jūsų pasisakymas tikrai praturtino mūsų diskusijas. Viską taip aiškiai išdėstėte, kad tikrai e, neturiu jokių net klausimų. E, pabandysiu tiesiog sureaguoti į, į tai, ką jūs pasakėte ir tai, ką mes pastebėjome tyrimo metu ir apsilankimo Amerikoje metu. Tai yra, kad e, Junktinės Amerikos valstijose buvo dėl masinio stebėjimo pakengta e, kliento ir e, advokato konfidencialumo dalykui, nes neva tai sakoma, kad ta informacija, kurią pateikė klientas advokatui, ji galiausiai atsiduria teisės saugos institucijų rankose. Taigi, ką Jūs pasakytumėt apie teisininkas Europoje, ką galėtumėt patarti savo kolegoms amerikiečiams? Jeigu tikrai yra vykdoma tokia praktika, kaip yra e, kenkiama e, teisininkų veiklai, ar e, reikia pakeisti esamus teisės aktus, ar yra kažkokių esamų mechanizmų, kaip būtų galima išspręsti šią situaciją, nes e, dar kartą kartoju, mes kalbame ne apie faktus, apie tik tai na, prielaidas. E, aš vėliau suteiksiu dar žodį kolegiai Intveld papildyti mane, bet tokie klausimai mane domina ir norėčiau sužinoti, ką jūs apie tai manote. Ar jūs neprieštarausite? Mes suteiksime dabar žodį poniai Intvel, po to ponui Albrecht ir tada suteiksiu vėl žodį ponui Goldsmith. Ačiū, norėčiau užduoti porą klausimų. Aš nesu teisininkė, bet tikslinė stebėsena įtakoja E, kliento ir advokato santykius ir e, reikalauti iš advokato informacijos, kurią pateikė klientą, galima tik tai tam tikrais e, atvejais leidus teismui. Bet mes dabar sudarėme tokią situaciją, kad visa tai vykdoma masiškai, kitaip tariant, tai, kad tu pasakai advokatui, patenka į kitų rankas. Taigi, ar kaip advokatas galėtum paduoti teismą vyriausybę ir žvalgybą, nes tos institucijos pamina jūsų teisės. Galbūt daro to netyčia, bet jeigu e, yra perimama ta informacija, kuri pateikiama konfidencialiai, man atrodo, tai yra daroma nelegaliai. Jūs kalbėjote apie profesinę paslaptį prieš pastatėte šią savoką e, kliento ir advokato konfidencialumui. Man atrodo, kad profesinė paslaptis gali būti taikoma ir kitoms profesijoms, tarkim gydytojams, kadangi e, man atrodo, kad ir paciento, ir gydytojo pokalbių buvo klausimosi. Taip pat profesinė paslaptis yra taikoma ir žurnalistams. Vėlgi, jeigu pasik buvo pasiklausoma paciento ir gydytojų pokalbių ir jeigu tai darė žvalgyba, ar būtų galima, tarkim, kreiptis į teismą. Jūs įvardinate tris rekomendacijas ir gal galėtumėt daugiau pasakyti, kaip visą tai būtų galima gyvendinti per konstituciją. Kitaip tariant, ar jau turite kažkokių parengtų pasiūlymų, kuriuos mes galėtumėm perduoti Europos komisijai? Panas Albrechtas. Aš pratesiu. Sofija, jūs kalbėjote apie tris rekomendacijas. Ir aš turiu pasakyti, kad e, dėl dviejų rekomendacijų įgyvendinimo tektų keisti sutartis. o tai yra neįmanoma. Apie tai kalbėjo ponas Valteris ankstesnių diskusijų metu. Taigi man patinka jūsų pasiūlymai, tačiau e, išvelgiu tam tikrų problemų. Prisma e, programos e, E, nariai nesidomi, mm, iš ko renkia informaciją. Ir jiems tai yra nesvarbu. Ir galiausiai mes turime pasakyti, kad mm, kalbant apie esamas e, stebėjimo programas, netgi jas projektuojant, e, negalime užtikrinti, kad bus apsaugotas kai kurių asmenų e, pokalbių konfidencialumas. Nes, e, kalbant apie prismą programą, tai pagal ją e, renkama informacija ne iš konkrečių asmenų. Kitas dalykas, kur reikia kelti tą raudoną kortelę, yra štai koks iš esmės nebeegzistuoja pasitikėjimas tarp kliento ir advokato. Visai neseniai mes patvirtinome direktyvą dėl teisės į teisinės paslaugas. Ir tvirtindami tą teisės aktą pasakėme, kad reikia, kad valstybės narės gerbtų e, kliento ir advokato paslaptis. Tačiau čia kyla štai kokia dilema, kad kad ir ką mes padarytumėm, visada yra nacionalinės sistemos spraga, kuri leidžia valstybei nariai daryti viską. Tačiau tai nereiškia, kad jos gali taip elgtis. Kitaip tariant, klauskite valstybę narių, ar jos laikosi Europos žmogaus teisų teismo e, sprendimų, kurie yra taikomi, ar bent jau turėtų būti taikomi visoms valstybėms narėms. Ir be abejo, nereikėtų pamiršti valstybių narių konstitucijų, į kurias reikia atsižvelgti bendradarbiaujant su trečiųjų šalių e, žvalgybomis. Taigi, kitaip tariant, mes e, grįžtame prie to paties dalyko. Tai yra jau esamų taisyklių įgyvendinimo. Ir į tai reikėtų susitelkti. O Europos lygmenio reikėtų kelti klausimą dėl europinių taisyklių gyvendinimo. Ir dabar aš norėčiau sugrįžti prie darbinio dokumento, kuriame buvo keliamas klausimas, kas yra nacionalinis saugumas, kaip, kas, kaip reikėtų aiškinti išimtis ir kaip jos galėtų būti taikomos, pavyzdžiui, direktyvoje, pagal e, direktyvą dėl e, prieigos prie teisinių paslaugų e, kliento ir advokatų paslapčiai, paslaptims. Panas Goldsmith. Jeigu aš teisingai supratau tai, ką jūs pasakėte apie teisėjai saugos institucijas, tai laikomės nuomonės, kad kliento advokato paslaptis e, turėtų būti taikoma netgi, pavyzdžiui, e, tais atvejais, kai yra įgyvendinamos pinigų plovimo direktyvos. E, pagal tas direktyvas neva tai advokatai turėtų paviešinti iš klientų gautą informaciją, o mes tam priešinamės. Aišku, kiekviena valstybė narė turi tam tikras taisyklės, kad na, ta profesinė paslaptis gali būti paviešinta, jeigu kyla uh, E, pavojus viešumui ir taip toliau, tačiau tikrai mes nenorime, mes priešinamės tai situacijai, kai e, teisės saugos institucijos gali kaip ir gauti prieigą prie klientų ir advokato paslapčių. Ponios Intelfet klausimas. E, dėl pasiklausimo. Reikia pasakyti, kad daug kas priklauso nuo pačių valstybių minarių. Šiuo metu mes atliekama, atliekame tyrimą, jis jau yra beveik baigtas. Mes tyriame valstybių narių galimybės e, prieiti prie kliento ir advokatų paslačių. Kaip sakome, tas kliento advokato paslapties užtikrinimas yra principas. Bet iš principo egzistuoja ir tam tikros išimtis. Taigi, ar tas pasiklausimas yra legalus ar nelegalus, viskas priklauso nuo konstitucijos, nuo valstybės narės. Net profesinė paslaptis kaip po tokia yra skirtingai traktuojama valstybėse narėse. Vienais atvejais tai yra tiesiog taisyklė, e, savaime aiškiai taisyklė, kurią galima vadovautis ginčiuose. Kitais atvejais e, tas terminas yra įtvirtintas baudžiamajame kodekse arba e, konstitucijoje. Taigi viskas priklauso, kaip ir sakiau, E, nuo to, kaip e, valstybės narės, e, tarkim, traktuoja pačią profesinę paslapti. Europos konvencijos suteikia labai daug saugiklių kliento ir advokato ryšiams, tačiau dar kartą kartuoju, dėl jūsų minėto pasiklausimo atvejo reikėtų žiūrėti į valstybės nares. Galiausiai, rengdamasi, rengdamasis šiam klaus, klausimui, aš e, perskaičiau straipsnį, kad e, e, kiekvienoje valstybėje narėje teisė yra garantuojama kliento ir advokato paslapties apsauga. Taigi toks, nežinau ar tai yra tiesa, bet atrodo, kad toks principas egzistuoja advokatams o dėl kitų profesijų negaliu pasakyti. Ar mes patys e, per komitetą galėtume, galėtumėm siūlyti kažkokias rekomendacijas dėl standartų, praktikų ir taip toliau. E, kaip sakiau, e, Neva tai jūs Europos parlamente, Europos lygmenių neturite jokių kompetencijų, nereikia imtis jokių iniciatyvų čia. Bet aš tam nepritarčiau, nes tarkim e, mes kaip taryba rašome netgi laiškus e, vyriausybei, jeigu esame kažkuo nepatenkinti. Standartų nustatymas yra visada naudingas dalykas, nepaisant e, pačių kompetencijų pasiskirstimo. Ateityje kompetencijos gali skirtis, e, keistis ir standartai visada gali būti labai naudingi. E, turiu pasakyti, kad techninė prasme visada galime užtikrinti, kad klientų ir advokato paslapties apsauga bus. Ir net jeigu advokatas kaip ir pateko, pavyzdžiui, į prizmos programos akiratį, Tai dar nereiškia, kad būtinai bus klausomos ir renkama e, jo komunikacijos e, duomenys. E, tikrai yra būdų, jeigu yra norima, tokius asmenys nu, eliminuoti iš prizma programos. Kitas mūsų posėdis bus Strasbūre, kadangi kitą savaitę yra plenarinės sesijos savaitė, negaliu pasakyti nei kuriam, kuriame pastate. Bet Tai bus gruodžio 9 dieną, o konkretesnį informaciją pateiksime vėliau. Dėkuoju.